Bien, chers collègues, je vous propose. Euh, Brangus kolegos, siūlau susėsti į vietas, tikiuosi, kad visi jie susiras. Gana originali salė komiteto posėdžiui. Tiesiog tokia gyvenimo realybė ir žavesys. Kitokių komentarų neturiu. Kadangi mūsų pirmieji prelegentai jau atvykę, galime pradėti. Taigi pirmasis klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas, čia siūlau sukeisti su trečiu klausimu ir su šeštu. Tai yra trečias su šeštu sukeisti. Jeigu niekas ne, neprieš, tai tuomet taip ir pakeičiame. Dėl pranešimų. Trys pranešimai. Pirma, norėčiau pasakyti, kad ponas Serkas e, pranešimas dėl restruktūrizacijos koordinatoriai norėjo, kad, komit, kad turėtumėm komiteto plenarinio posėdžio vyktų plenarinis komiteto posėdis, atrodo, pirmą kartą taip ir nu, numatyta. 9 spalio tas posėdis įvyktų, tai balsavimas būtų dėl serkas pranešimo atidėtas nepaprastajam neįliniam posėdžiui e, lapkričio mėnesį. Point B, notre... B. Klausimas. Mūsų posėdis, kaip visada, yra transliuojamas internetu. Ir trečias dalykas, turbūt nuo to turėjau ir pradėti, nes tai yra maloniausia informacija. Rytoj siūlau pagerbti mūsų administratorė Bozinsa. Gal ir gaila, bet e, viskas turbūt tik į gerą, į kitą komitetą jį pereina dirbti, turbūt visi norės labai jai padėkoti už tokį puikų jos atliktą darbą. Labai nemalonu, kai už nugaros kažkas brūzda, sako pirmininkė. Taigi šeštas klausimas ir žodis Tomui man. Jis pristatys kompromisinius pakeitimus nuo A iki L imtinai. Tie pakeitimai jums buvo ką tik tais išdaryti ir dabar galima bus apsvarstyti antžeminės paslaugas Sąjungos oro uostuose. Taigi jums žodis, pranešėjau. Um, wir... Ačiū, ponia pirmininkė. Visiems savaitėmis Strasbūrė vyko keletas posėdžių, dvipšalių pagrindų, taip pat bendras posėdis, sustikimas ir iš, išaiškėjo, kad ko ne visos suinteresuotos šalis e, turėjo daryti labai e, kraštutinių nuolaidų, kurias būtų galima, kurių išdavoje būtų galima e, sakyti, kad kalbame apie kompromisinį variantą. Mes e, atradome kažkokių sutarimų ir tam tikrų bendrumų siekdami to kompromiso. Ir, e, ir mes e, taip pat lygiai grečiai vyko taip vadinamieji priep posėdžiai, kuriuose buvo aptarinėjami tie kompromisiniai tekstai. Žalieji pasakė, kad norėtų, kad visas pasiūlymas, bendras pasiūlymo tekstas, kuris remiasi komisijos E, pareiškimu būtų atmestas, iš, apskritai atmestas, e, tačiau mes vis tiek siekime kažkokio bendro kompromiso, kad tai nebūtų imtasi tokių kraštutinių priemonių. Ir jeigu nepasieksime to kompromiso, tuomet kosgi galutinis rezultatas būtų, tai reikštų, kad e, gal, gal, pilną atsakomybę prisijimtų tik tai e, transporto komitetas ir tai aišku nebūtų palanku, nebūtų naudinga, e, pavyzdžiui, šio sektoriaus darbuotojams. Taip pat labai svarbus dalykas yra mokymai e, kurie e, negali, tas šis aspektas negalėjo būti įtrauktas į tekstą, kadangi buvo atmestas, atmestas atsimtas 50 punktas. Mums labai svarbu pareikšti, kad darbuotojai nepatirtų um, atlyginimų dumping, dempingo, kad nebūtų prarastos darbo vietos ir kad nebūtų, e, nesusidarytų tokia situacija darbo rinkoje, kurioje e, darbuotojai dirbtų labai nepalankiomis, neiškiomis e, sąlygomis. Taip pat negalime ieškoti kažkokio bendro sprendimo E, stengdamėsi apsaugoti darbuotojų teisės, e, tačiau tokio sprendimo, kuris būtų priimtinas visiems oro uostams. Tad kiltų klausimas, kokiem, kokioms konkrečiais rytims turėtų būti taikomos e, vienos ar kitos nuostatos. Ir komisija teisingai sako, kad reikėtų svarstyti klausimus susijusius su keturiais sektoriais, kuriuose yra apribojama, apribojama konkurencija. Ir mes drauge kompromise teigiame, kad raginame valstybės narės e, įvertinti, ar e, išeinant už tų keturių sektorių ribų reikėtų e, reglamentuoti ir kitas rytis. Kitas svarbus punktas buvo darbo vietų išsaugojimas. Ir mes vadiname E, reglame, e, e, viena, kalbame apie tam tikrą direktyvą, kuri yra susijusi su įmonių darbo vietų perėjimo iš vienos įmonės į kitą reglamentavimo dokumentas, tai yra tam tikra direktyva. Mes norime toliau stiprinti darbo garantijas mūsų dar, šios ryties darbuotojams. Ir taip pat labai svarbus kompromisas, mano nuomonė, yra C dalis, kai kalbame apie tai, jog darbuotojai turi turėti teisę susipažinti su jų atrankos procedūrų dokumentais tam tikromis e, sąlygomis ir tam tikrose situacijose siekiant padidinti, padidinti skaidrumą. D punktas. Čia mes kalbame apie tai, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų mums reikia, tačiau e, tokių darbuotojų darbo kontrolę turėtų vykdyti kompetentinga institucija, kadangi valstybėse narėse yra susikloščiusi labai skirtinga padėtis šioje srityje. Ir tai kiekviename e, oro uoste tą kontrolę turi vykdyti kompetitingos institucijos draugės su operatoriais ir e, sutarties partneriais Taip pat e, yra ir kitų e, aspektų, kurie mums yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kelime klausimą, kaipgi yra su mokymais ir jų trukme. Vieni e, norėjo dviejų dienų mokymų, tai atitinka komisijos pasiūlymą, tačiau yra teikiamos labai skirtingos kokybės antžeminės paslaugos ir dėl to mes kalbame apie penkių ir siekiame penkių dienų termino. Taigi kokybė, konkretūs testai, mokymo, e, tam tikros pratybos turi būti e, suderinti, to, taisyklės apie tos dalykus turi būti derinamos ES lygmenių, kad būtų užtikrintas su, su, užtikrinta aiški, um, aiškus reglamentavimas, aiškios taisyklės, kurios visiems būtų vieningos, tačiau e, tam tikrus specifinius dalykus galėtų reglamentuoti ir spręsti pačios valstybės narės ir jų subjektai. Mums reikia, kad Europa e, šioje srityje e, būtų teisinga Europa, kad čia e, vyrautų teisingumas ir aš tikiuosi, kad paskui, per paskutinį skaitimą Strasbūrė mes pagaliau patvirtinsime savo sprendimą ir galėsime teikti, kad užtikriname savo darbuotojų deramą apsaugą, o ne um, surašome kažkokį raštelį, kuris e, skamba labai draugiškai, tačiau nieko jiems neduoda. Mes turime dirbti Europos labui. Dėkui. Merci. E, Dėkoju. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Pane pirmininkė. Iš karto galiu pasakyti, kad esu labai nusivylusi tuo, kas buvo pasiekta kompromis, dėrybose dėl kompromisu ir uh, Išklausiusi atskirų frakcijų anksčiau vykusiuose komiteto posėdžiuose, man reikia konstatuoti, kad iš tiesų gerokai sumažinome savo, e, žengėme keletą žingsnių atgal. Tomas man teisingai sakė, kad jeigu balsuosime prieš šį pranešimą, tuomet gali iškilti grėsmė, kad darbuotojai e, bus dar mažiau apsaugoti, negu yra siūloma komisijos pasiūlyme. Todėl socialistų frakcija darbuotojų labui nori pritarti šiam pranešimui, tačiau tikiuosi, kad plenarinėje sesijoje ir vėliau ir komitete šis pasiūlymas bus atmestas. Netiesa, kad mes E, galėsime apsaugoti tik tai tam tikras asmenų grupės, kalbant apie jų perimą iš vienos įmonės į kitą. Tai yra netiesa, netiesa, kad susikurs dviejų, e, dvi antrarūšių asmenų grupės, kad bus ir e, daugiau privilegijų turintys darbuotojai ir mažiau privilegijų turintys darbuotojai, tai yra visiškai netiesa, tačiau šių rūmų e, dauguma yra labai orientuota į e, ekonominį šios, šio pasiūlymo aspektą, dėl to mums tai yra labai nepriimtina. Dėl, e, dėl kolektyvinių dėrybų, e, taip pat yra labai, kolektyvinės dėrybos ir kolektyvinės sutartys yra labai svarbus aspektas, kuris dėja čia yra nepakankamai sustiprinamas. Tačiau džiaugiuosi, kad e, yra reikalaujama ES lygmenių nustatytų minimalių standartų kad būtų suderinta ir, suderinti ir, mm, suderintos taisyklės atsižvelgiant ir į nacionalinės subtilybės. Tačiau mums vis dar reikia diskutuoti apie tai, kas yra Europa, socialinė Europa, ką ji reiškia mūsų darbuotojams. Ar ji e, iš tiesų yra e, ta Europa, kuri gina mūsų darbuotojus nuo e, liberalizacijos, nuo liberaliosios ekonomikos padarinių. Vielen Dank. Um... Ačiū. Mums, kaip liberalams, ši tema be abejo yra labai sudėtinga, kadangi mes pasisakome už liberalizavimą ir pridėtinę vertę, tačiau tuo pat metu suvokiame tas problemas, kad kalbame apie darbuotojus, kurie dirba sektoriuje, kuriame uždirbama nedaug ir dėl to jas, jų, aps, jų apsaugą reikia sustiprinti. Tačiau vis tiek mes negalime pritarti daugeliui kompromisinių pasiūlymų, kurie čia buvo pateikti šiandieną kolegos Tomo Mano. Vienas iš tų pasiūlymų yra susijęs grinai, su griniais strateginiais aspektais šiame komitete, jeigu jį patvirtinsime, jį reikės patvirtinti ir plenarinėje sesijoje. Ir aš manau, kad jeigu per daug mm, gilinsimės į detalės ir, ir draskysime atskirus aspektus, atskiras temas, atskirus pasiūlymus, tuomet gali būti, kad jie nukentės, e, kai reikės juos patvirtinti plenarinėje sesijoje. Plenarinėje sesijoje. Kitas mums susirūpinimą keliantis e, dalykas yra darbuotojų perkelimas iš tiesų reikia sudaryti e, valstybėms narėms sąlygas pačioms spręsti, e, ar jos turėtų nustatyti tam tikrus reikalavimus e, šioje srityje ar ne. Tačiau tos valstybės narės, kurios šiuo metu jau, um, jau yra įsijungusios į vidaus rinką ir gerai e, dirba pagal vidaus rinkos e, E, dėsningumus, manyčiau, kad joms negalima kišti pagalio į ratus. Mums reikia suvokti, kad turime vieningą rinką ir e, jeigu mums atrodo, kad tokios vieningos rinkos dar neturime, tuomet reikia išklausti, kodėl ir ką reikėtų daryti. Taip pat buvo kalbama apie švietimą, apie mokymus. Mes, liberalai, buvome pasiryžę eiti dar toliau, kalbėti apie penkias privalomas dienas, penkių dienų terminą dėl to, kad manome, kad e, kalbame apie darbuotojų grupę, apie tam tikrus darbuotojus, kuriems mokymai yra nepaprastai svarbus, kad e, būtų sukurta, e, sukurtos tos labai svarbios ir saugios darbo vietos, kad jie jas išsaugotų. Dėl to reikia jiems sudaryti sąlygas kelti savo kvalifikaciją, toliau mokytis ir dėl to e, mes e, kompromisinėme e, pakeitime esame, matome žodį šut, tačiau galbūt reikėtų dar labiau sustiprinti tą formuluotę. Juk mes norime užtikrinti didesnę tų antžeminių paslaugų kokybę Ir tai reiškia, jog iki šiol e, tų darbuotojų apmokymo lygis buvo nepakankamas ir reikia jį stiprinti. Ir neužtenka vien tik tai sakyti, kad galime pastenkinti tuo, ką jau turime, tiesiog žiūrėti, kur, kokius aspektus šiek tiek patobulinti. Ne, mes turime iš esmės investuoti į šią sritį, investuoti į darbuotojų mokymą ir dėl to mes šiame kompromisinėme pasiūlyme būtume norėję e, griežtesnių formuluočių. Dėkoju. No, uh... <laughs> Na, nelengva, taip, nelengva. Tomas Hendel, prašau. Dem, sagte... Visiškai sutinku su to, ką sakė kolegė Hirš turint omenyje, kad Europoje pačios paprasčiausios paslaugos yra vykdomos e, ir teikiamos šioje srityje ilgiausiai dviejas e, dienas ir kai kalbame, kad, e, kalbame apie apmokymus, kurie turėtų vykti dviejas dienas, aš manau, kad E, penkios dienos kaip privalomas terminas yra absoliutus minimas, siekiant užtikrinti mūsų darbuotojų darbo kokybę šioje srityje. Tačiau taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų diskusijas klausimų metu, e, kai kalbėjome apie šios direktyvos turinį. Ir buvo aišku daugeliu iš mūsų, kad daugelį punktų reikia pagerinti, daugelį aspektų reikia patobulinti. Nes oro uostuose daugelis darbuotojų patiria so, tokią labai nepageidautiną socialinę asociaciją, e, e, situaciją, e, kurioje jie tiesiog nebeišgyvena, kadangi patiria atlyginimų dempingą, užmokesčio dempingą. Pavyzdžiui, Vokietijoje taip yra. Todėl šią direktyvą mes stengiamės pagerinti šią situaciją. E, nuolat kelme savo klausimą, ar apskritai turėtume atmesti šį pasiūlymą, reikėtų jį tobulinti. Bet galų galę sutarėme, kad reikia e, šią direktyvą, vieną ar kitą jos aspektą pagerinti. Ir man atrodo, kad šiame komitete turime kalbėti apie to, to patobulinimo pačią esmę. Aš sutinku Ir e, sveikinu Tomas man e, įdėjusi tiek daug energijos į šį darbą. Aš sutinku, kad labai sunku rasti visiems priimtinas formuluotės. Aš ir pats nelabai suprantu, kodėl kai, kurie, kodėl kai kurios aspektus, kai kurių aspektų iki šiol niekaip negalėjome tinkamai reglamentuoti, kad jie būtų e, harmonizuoti deramai taip, kaip buvo harmonizuojami e, kit, kitose teisės aktuose reglamentuojančiose kitas sritis. Mes turime suvokti, kad turi būti, iš esmės būti pakeista e, oro uostų darbuotojų, antžeminių darbuotojų padėtis Be abejo, mes labai dėmiai žiūrėsime, kokiu rezultatu pasieks transporto komitetas. Ir žvelgiant į visus bendrus mūsų darbo, e, to, tarp komitetinio darbo rezultatus, matysime, koks tada turės būti balsavimas plenarnėje sesijoje. Dėkoju. Merci. Ačiū. Gal ponia merą dalyvauja posėdėje. Ar norėtumėte mums pakomentuoti, kaip taryboje vyksta diskusija? Oui, merci, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū suteiktą žodį. Ponios ir ponai, pirmas dalykas. Dėl diskusijų taryboje. Taryba priėmė bendrą požiūrį transporto tarybos komiteto posėdžio metu kovo mėnesį. Bendrai buvo diskutuojama apie tą pačią liniją, kaip ir Europos komisija. Kitaip tariant, buvo kalbama apie atsiverimą, bet ne visišką rinkų atvėrimą, kalbant apie ribotas rinkas, tačiau buvo minėta ir apie galimybę turėti ne tik du, bet ir trečią paslaugų teikėją. Taryba taip pat pritarė įtraukimui nuostatos susijusios su pervedimais, kurie su asmenų e, galimybė, su galimybė pervesti asmenys iš vienų tarnybų į kitas. Yra visai lė nesu, dalykų, dėl kurių nesutariama, tačiau diskutuojama buvo tarp tarybos ir komisijos tais visais klausimais, bet ben, turime bendrą liniją aptarę. Norėčiau priminti, kad komisijos siūlymas, kaip jau buvo sakyta, remiasi pusiausvėra susidurime su realybė įvairiuose ES oro uostuose ir kiekvienas žodis, kurį įrašome į savo dokumentą, turi poveikį ekonominiai ir socialiniai realybei tuose oro uostuose. Europos komisija pabrėžė, jog yra būtina su darbuotojų pervedimu šių tarnybų į kitas, iš vienų, iš vienų institucijų kitas būtų patikslinta. Direktyvoje nebuvo taip pat apie mokymą e, darbuotojų nieko nebuvo pasakyta. Dabar tai yra pasakyta. Dabar dėl sutarčių galiojimą, dėl susitarimų laikymosi. Visa tai jau yra detaliai išaiškinta. Mes norėjome pabrėžti tiek efektyvumo, tiek. E, tiek ekonominį efektyvumą, tiek gerbuvio aspektą. Na, suprantu, kad yra tikrai sunku rasti kompromisą, tai yra labai sudėtingos nuostatos. Kai dėl mokymo buvo prašoma mūsų būti ambicingesniais, eiti dar toliau. Mes įdėgėme tokius punktus dėl mokymų, kurie yra susiję su patvirtinimu, su, su, ir taip pat straipsnis, visas straipsnis susijęs su mokymu ir straipsnis susijęs su um, minimaliais standartais. Bendro sprendimų procedūros metu komisija yra pasirengus dar kartą šios aspektus pabrėžti, kad dėl darbuotojų pervedimo mes manome, kad ES neturi nurodinėti valstybėms narėms, ką joms daryti šioje srityje. Čia Europos bendrijų teisė neturi daryti kliūčių valstybėms pervedinėti savo darbuotojus taip, kaip valstybės narės to nori. Tik viena valstybė narė vykstant diskusijoms taryboje sakėsi pritarinti darbuotojų persiuntimui e, pagal būtinasias nuostatas ES lygių. Be kita ko mes manome, kad nuostatos susijusius su 40 straipsniu būtų pernelyg toli siekiančios. Ir tai e, labai drastiškai paveiktų ekonominę ir socialinę uh, aplinką ES oro uostuose. Ir antžeminės paslaugos sąjungos oro uostuose dabar yra sudėstytos taip, kad siekiama žymiai didesnių tikslų negu 2001 metų direktyvoje. Na, manau, kad dar turime laisvės daugiau, siekti, kad tos antžeminės paslaugos būtų geresnės ir svarbu tik tai ne, svarbu nepažeisti tos susidariusius pusiausvyrus. Su, daryba, su taryba dėrėtis nebus lengva. Pirmininkė, ačiū. Šis klausimas tikrai labai komplikuotas. Tačiau matome, kaip. Pamatysime, kaip vyks darybos, kai parlamentas priims savo poziciją. Taigi mes balsuosime dėl nuomonės šios rytoj, o paskui transporto reikalų komitetas priims savo poziciją ir tai bus spalio 8 dieną. Pone Man, gal norėjote sureaguoti, kaip nors trumpai? Pats, kas sakant. Kalbėsiu trumpai. Toks jau yra kompromisinių pakeitimų likimas. Mums parlamente nuolat žurnalistai e, prikišnėja, kad esame baisus, kad elgiamės bjauriai. Tie kompromisai, ne, kur, ties kuriais dirbame, ne, nėra kurpiami labai greitai, greituoju būdu. Mes dirbame labai nuosekliai. Be abejo, stengiamės suderinti pačias įvairiausias pozicijas. Iš liberalų e, stovyklos E, buvo reikalavimas e, padidinti tą e, terminą nuo dviejų iki penkių dienų. Jeigu visi liberalų frakcijoje būtų taip mąstę, mes būtume mielai pasakę, taip, tikrai galime įvesti penki, penki, reikalauti penkių dienų termino. Tačiau mačiau ir kitus pasiūlymus, kurie buvo kitokio pobūdžio. Ir mūsų fra, pačių, pačių frakcijoje ne visi buvome vieningos nuomonės skirtingais klausimais. Tad aš manau, kad nuveikėme tikrai labai neblogą darbą ir aš norėčiau, kad uh, frakcija, kurie sako, jog nepriimtinas komisijos pasiūlymas ir jį reikia atmesti, vis dėlto dėtų visas pastangas, pasistengtų įsižiūrėti, įsiskaityti tą kompromisą ir suvoktų, kad tai yra kompromisas, kurį mes visi galime paremti galutinėme balsavime. Aš skaičiavau jeigu visos e, e, frakcijos, kurios sako, kad e, su tam tikrom išlygom skaudančia galva jos pritartų tam kompromisui, tuomet mums galbūt tikrai pavyktų sėkmingai nubalsuoti galutinio, galutinį, pasirodyti galutiniam balsavime. Tai, tačiau jeigu atsiras tokių frakcijų, kurios manys, jog jos vis dėlto nenorės pritarti tam kompromisu, tuomet gali kilti didelių sunkumų, tuomet gali būti, kad mes ir nebepri, nebesugebėsime prastumti to, šio mūsų kompromisinio varianto. Mes taip, aišku, norime suvienodinti sąlygas visose e, oro uostose Europoje, tačiau mes nenorime absoliučios liberalizacijos, dėl to iš principo sutarėme visi. Uh, Ir aš džiaugčiausi, jeigu visi galėtume teikti, kad, kad ir e, kad mums ir kelia sunkumų vienas ar kitas aspektas, vis dėlto iš esmės galime e, pritarti tam, ką e, sakė Tomas, tam, ką jisai siūlo. Ir galėtume pasakyti žmonėms, kad mes darome viską, kad jūs būtumėte traktuojami sažiningai, kad e, dirbtumėte deramomis darbo sąlygomis, kad būtų pakel, e, keliama jūsų darbo kokybė ir panašiai. Tai būtų tikrai puikus rezultatas. Galiausiai galbūt mums pavyks e, pasiūsti tokį signalą, jeigu bent kiek sutarsime visi dėl, dėl to, tos esmės, tuomet plenarinėje sesijoje rezultatas bus džiuginantis. Ačiū. Um, bien, alors, si Taigi, jeigu teisingai supratau, naktį ketinate gerai padirbėti. Ir pasižiūrėsime, kaip rytoj vyks balsavimai, taigi šiek tiek įtampa išlieka. Dabar periname prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Birgit Sipel kolegė turėtų pristatyti pakeitimus kompromisinius pakeitimus. Viešųjų pirkim, viešieji pirkimai. Brangi kolegė, žodis jums. Ja, dank, äh, Frau Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, dėrybos buvo nepaprastai sunkios. Mes turėjome labai mažai laiko, turėjome tobulinti kompromisus ir savaitgalį ir teko konstatuoti, kad daugeliu klausimų buvo susiformavusios labai skirtingos pozicijos ir ne tik skirtingos, bet ir absoliučiai kardinaliai priešingos. Kadangi viskas buvo taip sunku ir sudėtinga, kadangi sunku buvo suderinti tas skirtingas pozicijas norėčiau padėkoti nuoširdžiai visiems pranešėjams ir visoms pranešėjoms, kurios mm, bendraudamos su manimi mm, elektroniniu paštu padėjo sumažinti kompromisinių pasiūlymų skaičių iki protingo. Ir žinoma, buvo tokių um, pasiūlymų, kurie um, kurie buvo pernelyg ekstremalūs, o kolegos, kurie juos teikė, sakė, jog mano siūlomi kompromisiniai pasiūlymai yra, nėra, nėra pakankamai toli einantis, tačiau Aš manau, kad mums reikia galiausiai pasiekti kažkokį bendrą vardiklį. Mums reikia kalbėti apie socialinius kriterijus, kuriuos turime aiškiai konkrečiai įvardinti. Jie turi būti e, minimi, konkrečiai aprašomi konstatuojamojo dalyje. Ir aš manau, kad viešųjų pirkimų srityje mūsų komitetui būtina teik, pateikti tokią poziciją, kurioje būtų minimi ne tik tai socialiniai ir aplinkosaugos kriterijai. Tad būtų gerai, jei daugelį e, teksto vietų būtų minimi tie įvairiausi konkrečiai apibriešti kriterijai. Ir žinoma, e, reikia suprasti, kad reikia atsižvelgti ne tik tai į egzistuojančius teisės aktus, įvairias, įvairius įstatymus, bet ir į kolektyvinės sutartis, jų nuostatas. Taip pat e, mes turėjome gerai įsiskaityti į e, viešųjų pirkimų procedūrų sąlygas ir atitikties kriterijus Taip pat reikėjo minėti ir tam tikrus pažeidimus, kurie yra e, daromi, kalbant apie darbuotojų teisų e, pažeid... apsaugą. Bet turime kalbėti apie e, tam tikrus konkrečius atvejus, kai konkretų šios įmonės yra šioje srityje buvo pat, pat, paduotos į teismą. Taip pat turime minėti ir atitinkamą konvenciją ir jos nuostatų įgyvendinimą, jeigu tokia konvencija buvo pasirašyta vienos ar kitos valstybės narės. Taip pat buvo sutarta dėl žemiausios kainos, žemiausių sąnaudų kriterijaus. Tai yra, šį kriterijų reikėjo išbraukti iš teksto. Gaila, man tikrai labai gaila, kad nesutarėme dėl klausimo e, susijusio su rangovų įmonių skaičiaus mažinimo. Ir tai aš manau, kad e, yra ir nebloga, neblogas rezultatas pasiektas ieškant kompromisu, kai kalbame apie viešųjų pirkimų procedūras Ir aš tikiuosi, kad rytoj, kai būsiu sudariusi balsavimo sąrašą, rytoj mes sėkmingai galėsime balsuoti, galbūt nebus didelio džiūgavimo šioje salėje, tačiau manau, kad visi su pasitenkinimu galėsime pasakyti, kad nuveikėme tikrai daug. Nadė Hirš. Kolegė Nadė Hirš. Uh, on behalf of... Dėkoju. Aldė šešėlinio pranešėjo vardu norėjau pasakyti štai ką. Dėkoju pranešėjai už sunkų darbą Gavome tuos sunkius kompromisinius pakeitimus ir mes Aldi frakcija patėmė štai tokias išvadas. Pirmiausia, 12 kompromisų buvo pasiūlyta, jiems galime pritarti frakcijoje. C, nuo C iki ST ir dvigubos V. Kitų negalime. Kitiems negalime pritarti. B kompromisas neatsižvelgia į 11 pakeitimą kurį pateikė kolegė Marijana Harkin. C kompromise yra minima konvencija, kuri įpareigoja valstybės narės ir vietos savivaldos struktūros e, atlikti, atiti, atlikti tam tikras paslaugas, laikantis tam tikrų kriterijų. Čia taip pat neatsižvelgiam darbuotojų komandiravimo direktyvą. FG M ir H, lygiai taip pat dėl tų pračių priežasčių, dėl apsaugos nuostatų negalime pritarti e, šiems pakeitimams. Ir kompromise A siūloma išbraukti mažiausios kainos kriterijų, numatyti socialiniai privalomi kriterijai, N kompromise e, reikalaujama stebėsinus, Z kompromise Kompromise mums taip pat yra neprimtinų dalykų, nes ten atsižvelgiama į direktyvą, kurią mes aptarėme. P kompromisas mums neprimtinas, nes sakoma, kad socialinės paslaugos turi būti teikiamos pelno nesiekiančių įmonių, o mes norėtume, kad visi konkuruotų lygiomis sąlygomis. Kompromisas numeris 7 e, kreipia komisijos siūlymo linkui. Sakoma, kad direktyva turėtų būti taiko atsižvelgiant darbuotojų komandiravimo direktyvą. Ir visa tai kuria tam tikrą teisinį netikrumą, kuris mums yra neprimtinas. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Thank you, Madam Chair, and thank you. Pone Išaja, dėkoju. Pone pirmininkė, ir ačiū pranešėjai atlikusiai puikų darbą. Ji jau minėjo kad yra tokių kompromisų, kuriais mes ne visai džiaugiamės, tačiau kurie mums gali būti laikomi tinkamais. EPP frakcija remia kompromisus. Ir, kaip sakė kolegė Sipel, aš norėčiau pabrėžti C kompromisą. Tai buvo labai painus kompromisas, tačiau ten kalbama apie viešųjų pirkimų tam tikrus aspektus, kur yra tinkamai pabrėžti. Be abejo, svarbu yra pasiekti gero santykio tarp sąnaudų ir gaunamos naudos. Ir ten tai yra padaryta. Aš manau, kad tai yra tas dalykas, kuris bus priimtinas ir tarybai. Galiausiai N pakeitime mes kalbame apie subrangovus. Ir manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad būtų tinkamai teikiama informacija, kad būtų nurodydamos kontaktinės detalės, kad būtų užtikrinamas teisinis E, saugumas ir panašiai. Kol kas straipsnis mano supratimu yra neaiškus. Būtent dėl to mano frakcija būtent šio aspekto neremtų. Mes žinome, kad valstybės narės turi priemusios savo reglamentus ar taisyklės šioje srityje ir čia šis straipsnis būtų e, labiau pagristas, jeigu imko komitete būtų patvirtintas. Norėčiau paminėti ZA kompromisą. Ir čia kalbam apie konstatuojamąją dalį. Tačiau mes kalbam apie vairius kriterijus ir kalbame, kad socialinė aplinka ar aplinkosauga yra svarbus kriterijai. Jeigu sutartį sudaranti struktūra remiasi tais kriterijais, tai tuomet visa tai turėtų būti padaryta taip, kad visiems būtų aišku, ko yra siekiama. Ir kad konkursai viešiesiems pirkimams nepaliktų jokių abejonių dėl to, kokių kriterijų dalyvaujantis konkursė turi laikytis ir kokius kriterijus turės atitikti. Buvo sulaukta daug pakeitimų. Balsavimo sąrašas yra ilgas, tačiau jau girdėjau, kad daugelis tų pakeitimų nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį. Tad jie turės būti arba atsimti, arba išbraukti ir aš manau, kad mes rytoj turėsime trumpesnį sąrašą balsavimų negu dabar. Tačiau šiaip ar taip, ačiū Birgit, tik iš tikrųjų buvo atliktas didelis darbas, nors ir sunkus, bet atliktas puikiai. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? klausiu prie suteikdama žodį pranešėjams. Taigi, žodis pranešėjai. Ja, ich will unsere Diskussion nicht un... Dėkoju. Nenorėčiau ištesti mūsų diskusijų, tačiau manau, kad reikia dar e, atsižvelgti į du svarbius aspektus. Alde frakcijos Kolegos minėjo, kad gali atsirasti teisinio neiškumo, kalbant apie darbo sąlygas sudarmas vietoje. Turiu atkreipti jūsų dėmesį, kad direktyvoje yra kitas straipsnis, kur kalbama įpareigojimas darbo, darbdavys atkreipti dėmesį e, viešųjų pirkimų procedūrą dalyvaujančioms įmesi e, apie e, egzistuojančias teisės nuostatas, darbo sąlygos sudalimų taisyklės ir panašiai. Aš kaip vokietė galiu pasakyti, kad konkurencija yra iškraipoma nesilaikant kolektyvinių sutarčių nuostatų kartais taip įvyksta dėl to, kad tų kolektyvinių sutarčių nesilaiko jas sudarančios įvairios įmonės partnerės e, dėl tam tikrų objektyvių priežasčių e, susijusių su vietinė, vietinė specifika, vietinė situacija. Ir socialinės įmonės, socialiniai subjektai, e, kurie dalyvauja šiuose procesuose, yra labai svarbus aspektas, kurį, e, kurį reikia stiprinti, nes mums reikia užtikrinti e, darbo sąlygas, galimybę dirbti ypač jautrioms visuomenės grupėms kurios, tai yra tie visuomenės atstovai, kurie iš pažiūros iš principo net, neturi galimybių iš karto automatiškai gauti e, darbo vietą ar, ar neturi palankių sąlygų konkuruodami su kitais kolegomis, kita, kitų e, visuomenės grupių atstovais dėl darbo vietos. Taigi, sėkmės visiems dirbsintiems. Rytoj balsuosime. Inko komitetas. balsuos 10 spalio. Dabar penktas darbo tvarkės klausimas. Ir čia kalbėsime apie penkis kompromisinius mhm. pakeitimus iš 133 iš viso pakeitimų. Tai yra mūsų kolegės Maneskų pranešimas subjektų vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomi pirkimai. Deja, pranešėjos nėra, todėl Nadė iš vietojos dabar pasisakys. Uh, of... Dėkuoju. Mūsų pranešėjos ponius Manesko vardu noriu padėkoti šešėlinims pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Dabar turime keturis kompromisus, turinys jau patvirtintas, socialdemokratai ir APP frakcija jau tą padarė jums pritardami. Kompromisai apima visus pakeitimus, e, kur kalbama pakeitimai susijęs su mūsų komitetu ir taip toliau. Ketvirtoji konstatuojami dalis e, kalba apie viešuosius pirkimus, 31 straipsnis e, kalba apie socialinės įmonės 55 straipsnis pirmoji dalis, kalba apie ketės, 70 straipsnis penktoji dalis, kalba apie dalyvaujančiuosius ir nu, sudaromas sutartis. Ir noriu padėkoti visiems, kurie parodė savo susidomėjimą šią temą. Dėkoju. Pirmininkė, ar yra norinčių pasisakyti? Prašau, kolega. Köszönöm a szót, elnök asszony, én is a... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti šešėlinio pranešėjo vardu, kuris netrukus atvyks, dabar balsuoja kitame komitete. Pagal tai, ką išgirdome iš Nadijos Hyraš, iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad bendradarbiavimas buvo geras tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Ir mes remiame šios visus pakeitimus. Dėkoju. Merci, François Castex. Ačiū, François Castex. Mes taip pat remiame kompromisus. Iš tiesų labai puikiai vyko e, diskusijos ir ypatingai paskutinis pasikeitimas nuomonėmis. Vis tik tais tenka apgailę stauti, kad e, nuorodos į 26 protokolą ir į CIG e nebuvo tas aspektas pakankamai įtrauktas į kompromisą ir dėja taip pat nebuvo į kompromisą įtraukti kiti kai kurie labai geri pakeitimai. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tuomet. Pone Hirš. Ne, taip pat nieko neturi pridurti. Tikiuosi, kad poniai Manisku bus perduota, kaip čia diskutavome, o balsuosime rytoj. Kaip ir dėl kolegės Cipelė pranešimo. Ar ponas Becker atėjo? Taip, tuomet galėsime svarstyti trečią darbo tvarkės klausimą. Trečias darbo tvarkės klausimas yra pono Becker pranešimas socialinio verslo iniciatyva socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos, palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje. Prašom žodis Jums pranešėjau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju iš jūsų subratingumą ir kad, kad įtraukite, e, kad nukėlėte trečiąjį punktą į vėlesnį laiką darbo atvarkėje. Tas e, temos, e, temos antraštė apie socialinę verslą, jo iniciatyvą, norėčiau ją pakomentuoti. Mes norime sukurti palankę aplinką socialinėms įmonėms. Šiame E, kontekste norėčiau pagirti komisiją, kadangi būtent ji ėmėsi, ėmėsi šios iniciatyvos. Ir norėčiau ypač atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turėjome 200 83 pakeitimų pasiūlymus ir iš, e, sudarėme 29, turime 29 kompromisinius pakeitimus iš įvairių frakcijų. Tai yra tikrai puikus rezultatas ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, tai Kygolt ir e, kitiems, taip pat EPP sekretoriatui. Tai buvo mano pirmasis pranešimas ir mano bendradarbiavimo e, rezultatai, bendradarbiavimas su kolegomis iš sekretoriato ir šešėlinis pranešėjais teikia man didelės, didelį pasitenkinimą. Mes kalbame apie socialinį verslą, kalbame apie žalėją ir baltąją ekonomiką, kalbame apie darbo vietas, kurias būtina kurti jau, jau kurioje, kurias turėtų e, turėtume kurti jauniems žmonėms, turėtume kalbėti apie investicijas į šias sritis, Ir mm, taip pat derinti tas investicijas su naujais instrumentais ir su jau egzistuojančiais e, instrumentais. Aš norėčiau e, paminėti e, svarbiausius dalykus, kurie yra susiję su socialinio verslo aplinkos kūrimu, palankios aplinkos kūrimu. Mes kurie dirbome prie šio pranešimo, norėtume, kad kuo e, sparčiau sukurtume tas naujas sąlygas, e, palankės sąlygas socialiniam verslui plėtotis. Kad, pavyzdžiui, e, mobilizuojame socialinius investicijų fond, įvairius investicijų fondus, kad paskatintumėme naujas tendencijas, nau, naujus, imp, sukurtume naujų impulsų socialinio verslo srityje. Uh, įtrauktume, įtrauktume darbuotojus į tokio verslo kūrimą, e, taip pat e, gerintumėme sąlygas e, socialinio verslo srityje kūrimų darbo vietų kūrimui ir socialinių verslų, kita vertus niekuomet, socialinė įmonė niekada negalime vadinti įmonės, kuri e, nesiūlo socialinių produktų, socialinių paslaugų, taigi turi būti nustatyti ir konkreti, konkretus apibrėžimai, kas tai yra. Ir e, taip pat norime šioje srityje skatinti atitinkamą fund, fund, fundamentaliųjų mokslų, mokslinių tyrimų e, vykdymą taip pat informacijos e, platformų kūrimą ir įvairias kitas priemonės, kurios ypač e, turėtų veikti mūsų piliečių labui. Turint omenyje ateityje vis didėsinčiam e, socialinių produktų ir paslaugų poreikiui, Reikia pabrėžti, kad plėtojantis toms įvai, tiems įvairiems aspektams susijusiems su socialinio verslo plėtra, mes e, galėsime prisidėti prie e, šviesesnės mūsų jaunų žmonių ateities, jaunų žmonių, kurie su didesniu įsijungs į socialinį verslą, kurs naujas darbo vietas šioje srityje. Dėkoju. Ačiū, tikiuosi, kad net jaunimas be kažkokios ypatingos paramos labai mielai tokių, tokių darbų imsis. Kinga Kunt, dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti uh, ponui pranešėjui, ponui Becker, už atvirą labai bendradarbiavimą. Kaip jūs minėjote, buvo tikrai daug pakeitimų, kurių sulaukime ir dabar jau turime kompromisinius pakeitimus Frakcijos tos pakeitimus didžiąją daugumą remia ir taip pat turime tokį apibrėžimą, kuris atitinka e, socialinį verslą kaip tokį. Mes taip pat minime tokius dalykus kaip socialiniai pakeitimai ir inovacijos ir panašiai. Kompromisiniai pakeitimai atspindi mūsų prioritetus ir yra iš tikrųjų labai naudinga būtų pamatyti visą vaizdą, kokie iššūkiai iškyla mūsų aptariniams sektoriams. Jauniems žmonėms tai būtų labai įdomu ir tai būtent jie galėtų imtis aktyvesnės veiklos šioje srityje. Aš manau, kad taip pat labai svarbu būtų pamatyti, kai jas vyksta su finansiniu šio sektoriaus stabilumu. Ir aš manau, kad mes galėtume pas, prisidėti prie to finansinio stabilumo užtikrinimo. Pranešimas iš ties labai svarbus ir labai svarbu pasižiūrėti, kokia yra padėtis susijusi su labiausiai pažeidžiamomis žmonių grupėmis, jie turėtų sulaukti pagalbos. Socialinis dialogas taip pat minimas, tai yra be abejo labai svarbus dalykas. Profesinis mokymas ir kvalifikacijos pripažinimas tų žmonių, kurie dirbo šiame sektoriuje, irgi yra minimas dokumente. Tad aš tikiuosi, kad po visų šių diskusijų e, mes galėsime labai sklandžiai rytoj tarti galutinį žodį balsuodami. Visiems dėkoju. Na štai. Štai kaip sklandžiai keičiasi diskusijų ritmas. Pane Tane Hirš, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti kolegai Bekeriu iš puikų bendradarbiavimą šešėliniai pranešėjai, e, su, jų, su jais vykę sustikimai buvo tikrai labai įdomus. Aš manau, kad e, juose atsispindėjo ir pats e, tas faktas, kad ši tema dar nėra pakankamai išplėtota, tačiau mes labai daug dėmesio skiriame uh, šiems klausimams, taip pat konkrečioms formuluotėms, konkrečiems apibrėžimams ir tie, pas, tie svarstymai netgi buvo ir filosofinio pobūdžio. Iš tiesų, mums, mūs, vis daugiau piliečių iš mūsų tikisi tokių šios temos e, diskutavimo, svarstymo ir aš labai džiaugiuosi, kad buvo pateiktas e, pranešimas jūsų iniciatyva ir visi liberalai e, parems jūsų kompromisinius pakeitimus. E, Taip pat, buv, taip ir, taip pat be kita ko ir tuos punktus, kuriuos minėjo kolegė King. Norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu eiti tuo keliu, kurio, kur, kuris yra laikomas labai įdomiu daugeliu mūsų piliečių už šių rūmų e, sienų, kadangi jie mano, jog šis kelias yra tikrai labai įdomus ir kūrintis jų ateitį. Pirmu. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Klausiu pirmininkai. Ne? Pone pranešėjau, kviečiu Jūs reaguoti. Äh, Ačiū. Dėkoju ir šiandieną pateiktus pakeitimus. Paskutinę akimirką žalieji ir Aldė mums pateikė paskutinės savo mintis, į kurias mes tikrai atsižvelgsime, jos patirinėsime. Labai dėkoju visiems, kurie bendradarbiavo su manimi ir norėčiau paprašyti šio komiteto, kiek manoma, plačiau pritarti mano e, tekstui, mano pasiūlymams, kad mes parodytume mūsų piliečiams, kokią e, reikšmę teikiame socialiniam verslui mūsų piliečiams ateityje. Euh, Ačiū pranešiau. Taigi, dėl jūsų iniciatyvos pranešimo balsuosime rytoj. Na dabar mes prisidėjome prie komi... E, reikalų komiteto darbo, prie to pranešimo, kuris buvo priimtas pranešim... E, plenarinėme posėdyje. Taigi dabar Kita vertus dar yra komisaro pažadėtoji iniciatyva. E, tais klausimais, kuriuos apima būtent jūsų pranešimas, aš norėčiau priminti, rytoj po balsavimo pasitiksinsime, kad šiame kontekste tie kompromisai, kurių jūs pasiekėte, leis komisarui lengviau tvarkyti su tuo dokumentu, kurį jisai ketina pasiūlyti. Ir kad e, tokiu būdu greičiau ir sklandžiau sulauksime tos iniciatyvos iš komisijos. Toliau septintas darbo tvarkės klausimas. Nagrinėsime kompromisinius pakeitimus pranešime programa Kūrybiniška Europa. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Kinga Gons pranešėjai. Dėkoju. Labai trumpai norėčiau apibendrinti tą visą programą ir nuomonę. Programa yra Media ir Media Mundus programų tasa tiesiog didesnis šiek tiek paramos lygis jai numatytas ir svarbiausia koncepcija e, ir tikslas yra užtikrinti, kad kūrybinė pramonė būtų konkurencingesnė, kad čia darbo vietą rastų daugiau žmonių ir krizės metu tai yra ypatingai svarbu. E, konkurencingumo šios tėtie būtina paremti, pereinant nuo tradicinės kultūrinės veiklos prie kultūrinės veiklos, kuri labiau orientuota į konkurencingumą. Mes ilgai diskutavome su šešėliniais pranešėjais ir kalbėjome, ar negalima būtų iš kūrybinės pramonės tikėtis, kad to, kad dalis tos pramonės taps konkurencingesnė, užtikrinant mokymus už, ir e, suteikiant pagalbą šiai pramoniai. Kūrybiškai kūrybinė pramonė yra realybė. Ir prisimenu anksčiau vykusias diskusijas ir mes galiausiai sutarėme, kad visos to dokumento projekto svarbiausia koncepcija buvo konkurencingumas. Ir mums svarbiausia buvo susitarti visiems, kaip geriausia tą konkurencingumą paskatinti. Mes negalime palikti e, nuo šalyje nei vieno guė ir žalieji nepritarė konkurencingumui, nes jie tos savokos apskritai netoleruoja. Taigi turime kompromisinius pakeitimus, kuriems savo pritarimo nepateikė žalieji ir guė. E, kitiems pakeitimams mes galime pritarti, kompromisiniams pakeitimams. Ir ypač svarbus yra tie pakeitimai, kur minimi jauni žmonės, jų įtraukimas. Taip pat svarbu, kad minimi tie operatoriai, tie veikėjai, kurie dirba sunkesnėmis sąlygomis, kurie turi mažiau finansinių priemonių, mažiau gebėjimų būti konkurencingais, kad jie taip pat galėtų užtikrinti tos savo veiklą dirbdami ar pramonės produkcijos rytyje, ar, jos, ar produkcijos platinimo srityje. Čia dar daug ką galima pagerinti. Užtikrinant didesnius šios sektoriaus gebėjimus, be abejo, finansinis nepriklausomumas yra irgi vienas iš esminių klausimų. Tai štai, sulaukime 38 pakeitimų, 14 kompromisinių pakeitimų buvo pasiūlyta. Dvi frakcijos jų nerems, kaip jau minėjau, diskusijos buvo ilgos, tačiau, na, tikiuosi, kad jie, to, tos dvi frakcijos jos pateiks savo projektą, kuris mums gali vis būti naudingas. Na, visiems dėkoju ir dėkoju už labai reikšmingą kolegų indėlį į diskusijas diskutuojančią temą. Dėkoju. Euh, Nadia Hirsch, c'est votre jour. Hein Na reikia ir šiandien tikrai jūsų diena. Dank. Um... Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Puikiai padirbėjome ir pavyko papildyti vieni kitų darbus ir galime pagaliau e, džiaugtis e, puikiais kompromisais, kuriems mes ir pritarsime, tačiau aišku, yra kai kurie aspektai, kurie dar kelia tikrų um, abejonių mūsų frakcijoje, pavyzdžiui, su konkurencingumu susijusios susiję klausimai, kadangi Aišku, yra puiku, kuomet e, stengiamasi, stengiamasi konkuruoti rinkoje, ieškant naujesnių, novatiškesnių idėjų ir kita vertus įtraukti jaunus žmonės į tokią konkurencinę kovą ir taip gerinti visą sritį. Äh, Ponas Becker, ačiū. Dėkoju pranešėjai Mes dirbome tikrai labai konstruktyvioje darbo aplinkoje, diskusijos vyko netgi labai intelektualios. Reikia pasakyti, kad tas konkurencingumo aspektas buvo labai svarbus akcentas mūsų diskusijos, diskusijose. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie konkurencija Europos srityje, e, atsiprašau, Europos kontekste ir pačios Europos konkurencingumą pasaulyje ir taip pat Europą kaip Europos kultūrinę e, galę e, ir ekonominę galę, e, lyginantis su kitais pasaulio regionais - Kinija, Amerika ar dar kokie, kur, kas nors kiti regionai. Tačiau reikia suvokti, kad konkurenci, konkurencijos srityje, konkurencijos e, fone mes turime kalbėti apie visuomenę, kuri nėra e, orientuota vien tik tai į ekonominę konkurenciją, vien e, tik tai į e, atskirų individų naudos siekį ir konkuravimą tarpusavyje. Dėl to mums reikia suvokti, kokį potencialą turi Europos ekonomika ir konkrečių valstybių narių galios Europos kontekste, pavyzdžiui, Vokietija su jos automobilių pramonė. Ir manau, kad būtent į tai turime atsižvelgti, šito turime neužmiršti, kai kalbame apie minėtą pranešimą. Dėkoju, ar daugiau kas nors pasisakyti norėtų? Ne. Balsuojame rytoj. Tikėkime, kad kultūros reikalų komitetas 9 spalio labai atsižvelgs į mūsų nuomonę. Kinga, jūs nenorėjote dabar pasisakyti? Prašau. Matau, kad norėjote. Mans. Tik tai didelis dėkui, daugiau jokių komentarų. Taigi, dabar pereiname prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Čia kalbėsime apie aštuonis kompromisinius pakeitimus, kuriuos surašėme su šešėliniais pranešėjais ir pakeitimų autoriais, kurie e, pateikė pranešimą apie preliminarų pranešimą e, siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiamestės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Tai yra labai svarbi nuomonė, labai svarbi mūsų pozicija darybose. Tai sakau ne dėl to, kad aš esu pranešėja ir dėl to, kad esu nekukli. Sakau tai todėl, kad Europos parlamentas pasirinko priimti tokią strategiją, kuri leidžia diferencijuoti uh, diskusijas dis, dėl teisės aktų pagrindų ir e, darybas dėl daugiametės finansinės programos. Mūsų pranešėjų komanda labai e, intensyviai dirba, ponas Kozat, ponas Steinrup, ponė Harkin, ponė Morenšatie. Visos, visi yra komandos nariai ir narės. Mūsų diskusijos vyksta kartu su taryba, dėl to iš tiesų labai sunku kažkokiu konkretesnių sprendimų prieiti. Sprendimas buvo priimtas dėl dėrybų tarp parlamento ir tarybos dėl daugiametės finansinės programos patvirtinimo. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad ponas Van Rompojus 22 ir 23 lapkričio renks, renkti ruošiasi viršūnių susitikimą, valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimą neįlinį. O mes, parlamentas, norėtumėm aiškę žinę pasiūsti prieš tą 22-23 neįlinį susitikimą, kuris bus rengiamas Kipro pirmininkavimo metu. Taigi, kontaktinė grupė susideda iš e, pirmininko parlamento, iš pranešėjų, iš e, e, biudžeto komiteto pirmininko kai kurių šešėlinių pranešėjų iš biudžeto komiteto bei atsakingų ko, vadinamų techninių komiteto narių. Tai buvo susitarta, kad Europos parlamentas pateiks tarpinį pranešimą. Tai nebus mūsų galutinė pozicija dėl finansinės programos, tačiau leis e, tas pranešimas pamatyti, kokia yra mūsų pozicija iki 23-22 lapkričio. Mes dėl tos tarpinės ataskaitos, tarpinio pranešimo balsuosime e, Strasbūrė maždaug 17-18 dieną plenarinėme posėdėje. Atrodo, kad rydienos mūsų balsavimas taip pat turėtų prisidėti prie tos tarpinės ataskaitos. Ir dėl to mes ir norime nusiųsti tokią žinią, kokią norime nusiųsti. Skaitant ko gero daug mažiau viskas aišku, negu kaip dabar čia viską jums pasakoju, bet nereikia nieko išleisti iš akių, viską reikia turėti galvoje. Tai yra toks kompromisas, kuris leidžia nuo pat mūsų nuomonės atvėrimo. E, pamatyti atsižvelgti į strategijos Europą 2020 tikslus ir kaip mūsų komitetas sprendžia kai kurios klausimus, švietimo klausimus, kvalifikacijos klausimus e, bei e, kovos su skurdu klausimus. Antras kompromisas su Čiaba Ori mes jo pasiekėme tuo kompromisu galime atsižvelgti į tai, kas vyko ankstesnės finansinės programos patvirtinimo procedūroje. Kadangi buvo krizė, reikėjo kažkokį lankstumo instrumentą įvesti, kuris leistų tą programą pertvarkyti. B kompromise tą kaip tik ir paminime. Tai kad labai norėčiau padėkoti Čiaba Ori už tai, kad pritarė tokiam kompromisui. C kompromisas. Čia buvo padarytas pakeitimas ir papildymas. Pakeitimas buvo toks padarytas, kad mes norime, kad būtų 25 procentų 25 e, procentai socialiniams fondams, e, jie neturi būti atskaičiuoti nuo nuo struktūrinių fondų, o nuo sanglaudos fondų, tai kaip buvo siūloma komiteto, komisijos. Socialin... Labai džiaugiuosi, kad leido pranešėjai prieiti prie tokio kompromiso. Ketvirtas kompromisas labai svarbus kompromisas, nes būtent šiuo kompromisu uh, Mes deriname savo kalbėjimo toną, kaip prisiderinti pasaulinio globalizacijos fondo. Kai kurios valstybės tą fondą ateityje labai pavyzdingai naudojo ir šiandien jis taip pat e, pavyzdingai naudojamas tų valstybių. Taigi fondas pripažįsta, kad kai kurie darbuotojai, kurie buvo iškritę iš darbo rinkos, jie palaipsniui sugrįžta. Dėl e, perėj, paramos perėjimui taip pat norė, norėčiau pasisakyti. Mes dažnai matydavome, kad tie mokymai, kurie buvo, būdavo siūlomi, nėra optimalūs. Dažnai atsitinka taip, kad jie nėra optimalūs e, ir netitinka rinkos poreikių. Reikia daugiau tvaraus vystimo, mažiau energijos anglaudų ir daugiau e, kokybiškų darbo vietų. Penktas pakeitimas taip pat labai svarbus kompromisinis pakeitimas, nes juo yra kalbama apie E, paramą vargingiausiai gyvenantiems sluoksniams. E, pagal teismo sprendimą ši programa turbūt sunkiai bei išgyvens. Mūsų paskutiniai e, girdėti gandai sako, kad maisto, program, maisto parama maisto produktais bus tik tais viena iš sudėdamųjų dalių toje programoje, mes nenorėjome komisijai kažkaip tai prieštarauti, tiesiog mes e, ir toliau manome, kad e, maisto programa yra svarbi sudėdamoji dalis. Šeštoji, šeštasis kompromisinis pakeitimas. Aš manau, kad tai yra naudingas pakeitimas, jis leis mums užtikrinti parlamentarų uh, parlamentarams tenkančią, tenkantį darbą. Paskutinio posėdžio metu Aldė prašė, kad mes įgyvendintumėm Europos teisės aktus. Aš manau, kad laikantis tokio teiginio parlamentarai turėtų pateikti savo e, visas išlaidas jos turi būti apsvarstytos atitinkame komitete. Septintas pakeitimas. Tai yra kitoje teksto dalyje, kuri kalba apie tarp, tarp institucinį susitarimą. Mes su Marian Harkin aptarėme globalizacijos, pristaikymo prie globalizacijos fondo, prie e, žemės ūkio darbuotojų. Tai yra žemės ūkio prisitaikymo prie, prie globalizacijos fondo. Paskutinis pakeitimas Čabaori dėl to paties fondo naudojimo sąlygų ir terminų bei pinigų perskirstimo, tų pinigų, kurie yra nepanaudojami. Paskaičiavimai atlikti remiantis pradiniu komisijos pateiktų skaičiumi. Aš e, iš pradžių maniau, kad apie tą skaičių mes neturėtumėm kažką tai pareiškinėti savo nuomonės, tačiau vis tik tais tai yra toks punktas, dėl kurio, dėl kurio diskutuoti galime. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai, e, bet manau, kad kai plenarinėme posėdėje nagrinėsime šį klausimą, galėsime viską e, prasikal... E, aptarti iš esmės. Ne vien tik tais pasakyti, kad diskusijos su šešiliniais pranešėjais labai greitai, labai sklandžiai praėjo. Čia bauri. Köszönöm szépen, elnök asszony, és... Pone pirmininkė. Jūs padarėte labai detalų įvadą ir išdėstėte, kas ir kaip tam pranešime. EP, EP frakcijos vardu galiu sakyti, kad mes pritarėme tiems siūlymams, jie yra traukti į kompromisinius pasiūlymus – Turiu tik vieną tokį klausimą dėl H pakeitimų. Mes negalime kalbėti be abejo apie skaičius, tačiau jeigu komisijos pasiūlyme yra kalbama apie skaičius, 29 milijonai, pavyzdžiui, pristaikymo prie globalizacijos fondui, tai kodėl mes turime su tuo sutikti, mes jau kalbame apie tam tikrą rezervą. Visi tą žinome. Ir mes kalbame apie tai, ar reikėtų išplėsti pristaikymą prie globalizacijos fondo e, naudojimo kriterijus, kad būtų lengviau iš jo gauti lėšas. Na, aš siūlyčiau užlaikyti 500 milijonų eurų kriterijų. Nes jeigu mes sutiksime komisijos siūlymų dėl tų specifinių atskirų skaičių, tai aš nemanau, kad nu, tai bus palanku mums, tai gali tiesiog sutikrinti mūsų pozicijas derantis dėl pristaikymo prie globalizacijos fondo. Laikėmės to 500 milijonų eurų skaičiaus. Tai yra principo klausimas. Net jeigu mes E, iki šiol ir išleidome 35 milijonus, tai nieko nereiškia. Ir dar. Mes be abejo remsime pranešimą. Ar yra daugiau norinčių kalbėti? Ne. Tuomet atsakysiu kolegai Čiaba Ori. Na, nežinau, ar geriausias variantas nebūtų tiesiog numatyti skliaustelius su trimis punktais, o ne konkrečius skaičius. Ir paaiškinsiu, kodėl. Komisija pirmiausia atsakys, kad viena vertus bus padedama iš pramonės darbuotojams iš prisitaikymo priklausančių fondo, taip pat ūkininkams. Tuo tarpu jau lėšų yra daug numatytų ūkininkams ir ūkiams. Mūsų tikslas yra ne 500 milijonų, mes norime gauti visus pinigus, kuriuos būtų galima tinkamai perskirstyti ir panaudoti. Kitaip tariant, vyksta dėrybos, kurios turėtų padėti pasiekti daugiau negu 500 milijonų. O jeigu pasakysime, kad mums gana tik tų 500 milijonų, tai aš manau, kad tai gali prieštarauti mūsų pozicijai, kalbant apie ūkininkus. Nes 500 milijonų būtų tas skaičius, jeigu pritartume komisijos siūlymo. Mes norime komisijos tas pateiktas gairias šiek tiek pataisyti. Ir žinau, kad biudžeto komitetas lygiai taip pat elgėsi. Biudžeto komitetas kol kas nekalba apie skaičius. Tiesiog rašomi iksai, taškučiai ar kažkas panašaus. Tad aš siūlyčiau tokio irgi požiūrio laikytis. Ką Jūs apie tai manate? Hát ez ö, ö, szimpatikusan, hogy ne jobbnak tűnik, log, logikusabbnak is tűnik, tehát ha nem beszél. Na, atrodo logiška ir labiau primtina. Jeigu nekalbam apie skaičius, nekalbėkime apie tai. Jūsų, ko gero, teisingas siūlymas yra. Tai būtų savotiškas precedentas, jeigu apie skaičius nekalbėtume, bet tiesiog pasireiktume vietos tekste. Gal iš tikrųjų numatyti ten daug taškis kliausteliuose ir tiek kol kas. Parfait. Šaunu. Visiems ačiū. Balsuosime dėl nuomonės rytoj, kai vyks ilgas balsavimo seansas, o biudžeto reikalų komitetas balsuos spalio 10 ir 11 dienomis. Dabar Keliaujame prie devinto darbo tarkės klausimo. Ir suteiksiu žodį poniai Kornelisen. Ji taip pat pateiks pakeitimus ir mus, jums, juos mums pakomentuos. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 12 metų ES prioritetų įgyvendinimas. Tokia yra pranešimo tema. Prašom. Thank you. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jų buvo gal 90. Sulauk, mes tiek jų sulaukėme visai nuomonėje. Noriu padėkoti visiems, kurie įnešė savo indėlį į tai. Daugiausia tų pakeitimų buvo iš tikrųjų labai naudingi ir tikrai padėjo pagerinti e, tą nuomonę. Daug, didžioji dauguma pakeitimų buvo mano pačios, sako pranešėja. Mes tiesiog stokojome erdvės, nes projekte egzistuoja tam tikras žodžių skaičius, kurių nevalia peržengti, o tie pakeitimai padėjo šiek tiek tarybai veikti. Vyko sustikimas, kur kalbėjome apie kompromisinius pakeitimus, tas sustikimas buvo tikrai labai naudingas ir aš manau, kad visi mūsų sutarėme faktiškai dėl visko APP, ALDE, žalieji, socialdemokratai, visi sutarėm dėl visų dalykų. Vienas tik tai dalykas. Sunkiau buvo tartis dėl darbo užmokesčio dalies. Tas pranešimas nėra pakankamai toli siekiantis, kad būtų galima pajudinti kai kurios ideologinius skirtumus ir principus, kurių laikosi atskiros frakcijos. Vienas iš tų principų yra toks, ar Europos komisija turėtų turėti galimybę tart savo žodį dėl darbo užmokesčio, ar neturėtų turėti tokios galimybės. Ir jeigu taip, tai kaip mes turėtume tam pritarti, kokiamis sąlygomis. Tai štai. Tai yra pirmas ir antras dalykas dėl dar frakcijų ir pačiose frakcijose to sutarimo trūksta šiuo klausimu. Tad ši nuomonė nėra tas dokumentas, kuris padės tos ideologinius principus išspręsti, tačiau tai yra tiesiog ateičiai dar vienas dalykas diskusijoms. Tačiau manyčiau, kad galiu tikėtis, kad visiems šitoks nuomonės projektas tiks, aišku, vyks ekon komitete dar e, diskusijos dėl to, ką dar reikėtų įtraukti į šį dokumentą ir dar daug pakeitimų nebuvo įtraukta į kompromisus. Tiesiog e, prie jų yra pažymėtas pliusiukas balsavimo sąraše. Daugiausia jų sulaukėme iš ECR ir GUE tokių pakeitimų, kurie kalba apie tokias realijas, kurios nėra tos, kurioms aš nuoširdžiai pritariu. Tai štai, tiek būtų įvado ir dabar smalsiai klausysiu jūsų komentarų. Merci, monsieur Bach. Dėkuoju, ponas Bach. Oui, merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Kornelsen už darbą, taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir dar norėčiau visiems kitiems nariams padėkoti. Dabar kol kas galėčiau pakart pakartoti ir pritarti tam, ką sakė pane Kornisen, darydama įžangą. Mes turėjome posėdį šiandien po pietų su šešėliniais pranešėjais, buvo labai vaisingas posėdis ir, kaip sakė pane Kornelisen, labai daug problemų e, susijusių su kompromisiniais pakeitimais to posėdžio metu galėjome išspręsti. Dar keletas klausimų lieka Tačiau, kai dėl kompromiso, kai dėl atlyginimų, tai aš e, pritariu, kad kompromisas čia yra e, ideologinės, struktūrinės, e, struktūriniai kai kurie skirtumai tarp valstybių narių yra. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad ir šią temą rasime kažkokį kompromisą. Galų gale norėčiau pareikšti vilti, kad rytoj galbūt mums balsavimo metu pavyks susitarti dėl teisingo teksto, e, kuris, e, iš, iš, kuris paaiškina, kokios svarbios yra darbuotojų teisės ir kokie svarbus patys darbuotojai. Pirmininkė, ačiū. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie padėkos, kurią pareiškėte pranešėjai. Norėčiau priminti, kad e, Tai yra tesnys to darbo, kurį atlikote metų pradžioje, nes mes įvertinome gairias ir manau, kad e, šiandieną iš mūsų komiteto turi išeiti tokia žinia. Mes e, kaip ir tose gairėse, jūsų gairėse pareiškėme pageidavimą e, dėl tų, dėl atlyginimo ir čia yra labai svarbu surasti kažkokį tai kompromisą. Kažkoks sprendimas turi būti rastas, komisija trejato sudėtyje pasiūlė kai kurių sprendimų, bet jeigu, sakykime, aš dirbu šešias ar septynias dienas per savaitę ir vienuolika valandų, tai nežinau, kaip čia tą kompromisą galima uh, sudėlioti. E, žinoma, galbūt reikėtų kalbėti ir apie atlyginimus. Darbo apmokėjimas už darbo vienetą e, visiems galbūt negali būti vienodai taikomas. tai, kaip komisija numato gairias ir kaip vyks socialinis dialogas kiekvienoje valstybėje narėje, yra tokie punktai, kuriuos mes turime labai atidžiai nagrinėti. Paskutinė pastaba būtų tokia. Tas pranešimas yra labai svarbus, nes iš e, komisijos ir kitiems metams mes šio vieto tikimės. Mes visi prisidedame prie to, kad Europos e, pusmečio metu Europos parlamentas turėtų savo žodį ir jo būtų klausoma mes, kai iš komisijos e, gauname kažkokius tai dokumentus, mes labai rimtai juos atsižvelgiame. Mes atsižvelgiame į e, tai, kas vyks kitais metais, nes kažkur po pusantro mėnesio komisija mums e, pateiks tam tikras nuostatas, pagal kurias nagrinėsime augimą 2013 metais. Labai svarbu, aišku, apsibriežti, ko mes tikimės iš komisijos. Pone Slovietska. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paprašyti pranešėjos išbraukti mano pavardę iš kompromiso G. Savo pakeitime siūliau paremti novatoriškus sprendimus naujoms darbo vietos Taip pat norėčiau pakeisti toną mūsų diskusijų. Nenorėčiau kalbėti apie kovą prieš nedarbą, nes kai kalbame apie tai, tai iš karto turime galvoje paramą bedarbiams. Aš kažkaip kitaip norėčiau tą klausimą spręsti. Pavyzdžiui, kurti naujas darbo vietas. Nes dabar taip, kaip parašyta, tiesiog e, mintis tokia lyg tai paremtumėm uh, bedarbius, o ne kurtumėm naujas darbo vietas. Taip kad reikėtų remti novatoriškus sprendimus, kuriais kuriamos darbo vietos, ypatingai, pabrėžiu, ypatingai jaunimui. Šiandieną nedarbas liečia labiausiai e, dar ir moteris. Ir manau, kad jau 50, ne tik tais, kad e, tiems, kur daugiau 50 metų, 50 metų reikėtų tas problemas spręsti, bet ir, bet ir moterų problemas bei jaunimo problemas. To... Dėkoju šešėlinėms pranešėjams už jų paramą. sutinku, kad, na, galiausiai tą bendrą kompromisą mes pasieksime, įskaitant ir dėl darbo užmokesčiai. Ir aš manau, kad ta nuomonė bus tikrai gera ir galėsiu ją pristatyti ekon komitetui daryboms. Viso to klausimas, kurios yra toks, ko tikimasi kitiems metams. Vertinimas yra svarbus dalykas, tačiau kartu gėla klausimas, o kas toliau? Ir manyčiau, kad naujų darbo vietų kūrimas yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, kaip minėjo ponė Ezovicka. Mes apgailestavome dėl to, kad valstybės narės dar nepateikė nacionalinių užimtumo planų, nors pačios bus įpareigojusios tai padaryti iki sausio mėnesio. Na, jeigu valstybės narės nesilaiko pačios savų įsipareigojimų ir savo pačių pareikštų idėjų neįgyvendina, tad sunku yra išvelgti, ko reikėtų, kad darbo vietos būtų kūriamos intensyviau Europoje. Tai yra tas dalykas, kurį stengiausi įtraukti į gyją kompromisą, stengiausi įtraukti ponios Jezlovietskos sakinį visam. Taip pat noriu paminėti inovatyvius sprendimus ir panašiai. Tačiau, na, manyčiau, kad galėsime dar kartą padiskutuoti ir su jumis kolegiai išsiaiškinti dėl kito kompromiso, koks jis galėtų būti manomas. Na, laukiu balsavimo rytoj. Dėkoju visiems. Okay. Ačiū. Tuo būdu balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Reikėtų, kad kolegos neužmirštų balsavimo kortelių. Dešimtasis darbo tvarkės klausimas. Suteiksiu žodį poniai Moran Šaftie. Bus kalbama apie 233 pakeitimus. Pranešimui būtimiausi sveikatos ir saugos reikalavimai susijęs su fizikiniu veiksniu elektromagnetinių laukų keliama rizika darbuotojams. Šis tekstas dar kitaip ir yra vadinamas tekstas elektromagnetinių laukų. Prašau, kolegė, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradedame šį darbą iš naujo, praėjus perkelimo į nacionalinius teisės aktus to pranešimo, kurį priėmėme po dėrybų su taryba ir komisija. Buvome numatę atidėti direktyvą 2004 metų į 13 metų spalio 31 dienai. Tad štai darbas jau prasideda dabar. Tuo visų laikų tekstas keitėsi taryboje pirmiausia ir praeitą savaitę vėl ėmėmės neformalaus dialogo su pirmininkaujančiu Kipru. Dialogas vyko kartu su visais pranešėjais, atstovausiais visoms politinėms frakcijoms, jie buvo pakviesti susitikime dalyvauti, kad galėtume, kaip ir mūsų darbo grupės susikūrimo pradžioje, kad galėtume pasikeisti kuo daugiau informacijos visi kartu. Visi norime, kad būtų priimtas sutarimas kad direktyva būtų kuo greičiau pradėta taikyti, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp sveikatos ir saugos darbuotojų, kurie dėja turi dirbti susidurdami su tais elektromagnetiniais laukais. Ir taip pat ta pusiausvyra yra būtina tam, kad būtų galima naudotis tais būtinais dalykais. Jis elektromagnetiniai laukai yra būtinas dalykas ypatingai medicinos srityje. Ir visi kartu ieškome reikiamos pusiausvyros tarybos tekstas pasikeitė, lyginant su komisijos tekstu. Mes rėmėmės komisijos tekstu. Pakviečiau visus pranešėjus atstovaujančius visoms politinėms frakcijoms rugsėjį susitarti dėl darbo metodo, kuris mums padėtų atsižvelgti į visus pakeitimus, kurie pateiks visi to norintys kolegos iš visų politinių frakcijų. Norėčiau priminti, kad 233 pakeitimai buvo pateikti, 52 EPP pateikė, 29 socialdemokratų frakcija 15 ALDE, 91 žaliųjų frakcija, 19 ECR ir 9 GUE. Tad visi kartu turime susitarti dėl darbo metodo, kurio dėka būtų galima atsižvelgti į kolegų pateiktus pakeitimus ir kad būtų galima sustiprinti tuos kompromiso pakeitimus, nes kompromiso pakeitimai turėtų padėti atsižvelgti į tarybos tekstą, į ten pasiektą pažangą. Pasiūliau visiems įvairių frakcijų pranešėjams surengti neformalės diskusijas tarp pranešėjų ir tarybos eksperto, kad galėtume turėti visą reikiamą informaciją ir norėčiau jūsų, ponė pirmininkė, paprašyti, jeigu jūs pritartumėte, suplanuoti dviejas diskusijas komitete, mūsų komitete, užimtų ir socialinių reikalų komitete šią temą, iki balsavimo mūsų komitete, kad visi galėtume aptarti visus pakeitimus ir dėl jų susitarti. Tikslas yra aptarti pakeitimus spalį dar mūsų komitete, jeigu nespėtume, tai lapkritį dar ir balsuoti komitete lapkričio mėnesio pabaigoje. Tai mums suteiktų galimybę pradėti trilogo susitikimus dar iki kalėdų, jeigu prireiktų tokio dalyko. Tai štai. Tiek nuveikėme šiai dienai, laiko veltui nešvaistėme išlaikėme tą patį darbo metodą, e, tai yra maksimalus dalymas informacija pirmiausia. Ir aš iš tiesų šio klausimu labai atidžiai klausysiu kolegų nuomonės ir jūsų, ponė pirmininkė, pozicijos dėl mūsų darbo metodų ir tos dviejopos diskusijos vykstančios komitete. Uh, Silvana Rapti, puis Madame Arkin. Silvana Rapti, potom Madame Ponė Arkin. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Ačiū pani Mara už darbą. Labai jį vertinu. Ja labai vertinu. Tai yra viena iš simpatiškiausių ir šilčiausių kolegių. Man visada labai malonu su ja dirbti. Tačiau man šiek tiek sunku nes šiandieną mano tonas bus kiek kitoks negu įprastai. Šiandieną esame parlamente, pabrėžiu, parlamente, o ne taryboje. Tai yra vienintelis ES institucinis organas, kuris yra renkamas demokratinių rinkimų būdu. Klausimas yra labai svarbus, labai jautrus, delikatus. Ir šiandien atrodo, kad nei vienos dienos nuo mūsų darbo pradžios nepraėjo, tuo tarpu, kai nuo darbo pradžios praėjo jau daugiau kaip metai. Ir labai, labai sunku. Kodėl sunku? Ogi, jeigu jau labai gerai pradėjome, jeigu dirbam ranką rankon, dirbam nelabai atkakliai ties šiuo pranešimu, tai šiandieną e, atsidūrėme tokiame taške, kada daugiau nei vieno žodžio nėra pasakoma ar parašoma, absoliuti tyla. Žinoma, buvo pateikta pakeitimų, paprastai, kai yra pateikiami pakeitimai, kas vyksta toliau. Gal klistu, bet šiaip tai turėtumėm laukti kompromisinių pakeitimų. Kompromisinių pakeitimų negavome, nors laikas eina ir ėjo. Ir šalia to buvo keliamas klausimas dėl 2004 metų direktyvos, kuri vienu ar kitu metu turėtų baigtis galioti, baigti galioti. Dėl pratesimo 2004 metų direktyvos kalbėjome, kuri turėtų būti pratesta iki 13 metų. Ir dabar, jeigu greitai nepadirbėsime, tai atsitiks taip, kad darbuotojai, e, pacientai visi kiti europiečiai nebeturės teisinio pagrindo. Mes turime tą klausimą išspręsti pirmojo svarstymo metu. Pagalvokime bent sekundę, ką tai reiškia. Ką reiškia Europos piliečiui, kuriam mes dirbame. Rezultatai. Ar tie rezultatai, kurių siekiame, bus geri? tikėkime, būtent dėl to ir dirbame, kad pasiektumėm kvalifikuotus, kad pasiektumėm kokybiškus ir gerus rezultatus. Ir parlamentas, ir taryba dirba kartu. Jie, bet kažkaip jie labai tyliai dirba. Norėčiau labai garsiai tą progą pasakyti, kad aš visiškai pasitikiu, pasitikiu Kipru ir Kipro pirmininkavimu, tačiau norėčiau pasakyti, kad visas tas laikas, kurį praradome, spręsdami šį klausimą, mane labai skaudina, manęs visiškai netenkina. Paklau... Aš klausiau ponios e, Šartie, kuri prašė, kad būtų rengtos dar porą diskusijų, bet e, nemanau, kad to reikia. E, galbūt tą klausimą kažkaip kitaip reikėtų spręsti, kažkaip kitaip žiūrėti, kaip patenkinti ES piliečių poreikius. Reikėtų pasižiūrėti, kokiu klausimu mes turime diskutuoti. Ne, mes laukiame, kad, būtų, kad ateitų ekspertas, kad pasakytų, e, Tarybos vardu, kas yra pasikeitę, kokia tarybos darbo kryptis. Jisai dingo tas ekspertas kažkur tai elektromagnetiniuose uh, laukuose kažkur išgaravo. Taigi pereikime prie kitų dviejų diskusijų. Norėčiau dar kartą pakartoti, gal ir be tų diskusijų galime kažkaip viską sutvarkyti. Nepamirškime galutinių datų, nepamirškime tai to link ko mes einame. Aš visada sakydavau, kad mes turime žinoti, kokioje padėtyje esame. Nekurkime sudėtingų situacijų. O dabar mes turime galutinį, tokį galutinį terminą, kuris mus be galo spaudžia. Tad reikėtų peržiūrėti visas ribas, panagrinėti tuos elektromagnetinius laukus, pažiūrėti, kad juose niekas nedirbtų, pažiūrėti, kas vyksta e, medicinoje, karinėje srityje. Ir nepamiršti, kad jeigu pacientai negaus skanerio, tai jie gali numirti. Jeigu jie negaus kažkokiu tai medicinių tyrimų, magnetinio e, rezonanso tyrimo, pavyzdžiui, jie gali numirti. Taigi mes kaip socialistai pateikėme visus savo pakeitimus ir labai gaila, kad ta diskusija vyksta. Nes mūsų E, pasiūlymai labai panašus į pradinius ponios Šartie pasiūlymus. Nereikėtų tų pasiūlymų pardavinėti su nuolaidomis. Reikėtų mums visiems dirbti tam, kad tarnautumėm piliečiams. Atsiprašau, kad sakau, mes čia dirbame ne tam, kad tarnautumėm e, tarybai, mes tarnaujame ir dirbame piliečiui. Manęs visai nedomina forma, mane domina esmė, turinys Ir aš esu ir dieną, ir naktį pasirengusi diskutuoti su pranešėja, bet reikia žinoti, kokią kryptimį ir kur link mes einame. Bet kokiu atveju reikia, kad taryba suprastų, kad yra parlamentas, kuris, kartoju, yra vienintelė demokratiškai renkama ES institucija. Ir į tai taryba turi atsižvelgti. Labai ačiū ir atsiprašau visų jūsų, jeigu pajutote mano pasisakymę kažkokį spaudimą. Pirmininkė, ačiū, pane Harkin. You, Dėkuoju, pane pirmininkė. Pritariu kolegijai Morašant Šeftie, mums reikalinga ta pusiausvyrą tarp darbuotojų susidurančių su tais laukais ir taip pat turime atsižvelgti ir tų elektromagnetinių laukų tolesnį naudojimą. E, tarybos su diskusija jau vyko ir taryba kalbėjo apie pasiektą pažangą, ypač buvo kalbama apie kai kuriuos mokslinius pasiekimus, teitus pakeitimus. Tarptautinė komisija dėl radiacijos taip pat pateikė savo rekomendacijas, į kurias taip pat buvo atsižvelgta. Pritariu kolegė Rapti, nes laikas pinigai, jis bėga. Ji sakė, kad jai nerūpi taryba, bet, na, bet nežinau, gal čia vertimo koks nors niuansas, sako kalbėtoja, tačiau aš manau, kad buvo pasiūlytas darbo metodas. Pone Morašartie pasiūlė jį tokį, koks galėtų veikti tinkamai. Uh, Aš suprantu, kad parlamentas turi būti gerbiama institucija, tačiau tai yra mūsų reikalas, kaip mes elgsimės ir laikysimės trilogų metu ir panašiai. Aš manau, kad darbo metodas, kai ieškoma sutarimo tarp pateiktų siūlymų ir mūsų pakeitimų, yra geras dalykas. Aš manau, kad tai yra geriausias dalykas e, žengiant pirmin. Tolesnės diskusijos vyks, komitete turi vykti, aš suprantu. Ir dar lieka daug dalykų, kurio, kuriuos reikės aptarti. Gerbiu tą darbą, kurį atlikome su šešėliniais pranešėjais siekdami kompromisinių pakeitimų. Tačiau e, yra susiklošusi tokia padėtis, e, kad reikia laikytis laiko limitų ir aš pritariu tam darbo metodui, kurį siūlė pranešėja. Dėkoju. Merci. Pirmininkė, ačiū. Ar yra daugiau norinčių kalbėti, kolegos, prieš suteikiant žodį komisijos atstovams? Pone Rapti, bet jūs ką tik kalbėjote, ar norite kažką pridurti, taip? Na dievkrinήσω μόνο, κυρία Πρόεδρε, προς αποφυγή. Norėjau tik patikslinti, kad neliktų jokių nesusipratimų. Aš nenoriu pasakyti, kad tarybos nuomonė man yra nesvarbi. Suprantama, Tai yra svarbu. Aš suprantu, kad yra būtina pasiekti sutarimų, tai yra mūsų darbo prasme. Kai aš kalbu, man nerūpi, ką daro taryba, aš pirmiausia kalbu apie laiką, nes su laiku komisija tvarkosi, taryba atsiprašau, tvarkosi keistų būdų. Ir aš manau, kad mes visi manome, jog yra būtina sutarimo pasiekti kuo greičiau. Na, tikriausiai blogai suformulavau savo mintį, sako kalbėtojai. Atsiprašau, jeigu ne, taip mane kolego suprato. Pirmininkė, ačiū. Dabar prieš suteikiant žodį komisijos ir pradėšiai norėjau pati sureaguoti į šį pranešimą. Na, pranešėjai mums patikslino. Š šio pasikeitimo nuomonės komitete objektą, nes jūs jau žinote, kad komitete keičiamasi nuomonėmis, kad galėtų kompromisu pasidžiaugti kiekvienas šešėlinis pranešėjas, tačiau manęs tokios diskusijos nedomina, skaitant ir šiuo klausimu. Man nesusidarė toks įspūdis, kad paliesta tiksliai ta tema, kur, apie kurią kalbame. Kalbama, na taip reikia saugoti tuos darbuotojus, kurie dirba E, aplinkoje, kur esama radiacijos ir tiek. Na, atsiprašau, kad taip tiesmukiškai formuluoju. Na, mes žinome, kad yra didžiuliai lobisniai sluoksniai ir tos įrangos gamintojų, ir medicinos sektoriuje tų gamintojų. Būtent dėl to e, blokuojama taryboje ši diskusija, būtent dėl to, kad ankstesnės direktyvos taikymas buvo atidėtas ir būtent dėl to mūsų priimta pozicija bus tikrai labai svarbi. Na, vyko jau klausimai, kur dalyvavo darbuotojų atstovai. Aš įsivaizduoju, kad klausimų posbūdis, jeigu dar toks reiktų, būtų toks panašus, jeigu teisingai atsimenu. Tai galėčiau pasakyti štai, kad tų klausimų metu nepaliečiamas pats tikslas to visko. Jeigu sukviestume ekspertus, tvarkoji, tačiau reikėtų vėl pasikviesti tokius ekspertus, tokius žmonės, kurie tai diskusijai suteiks pusiausvyros. Be to, ir čia noriu užduoti tokį visiškai nekaltą klausimą, sako kalbėtė, aš manau, kad mes turime 211 pakeitimų, juos pateikė kolegos, prieš įsukant tam mašiną tos procedūros. ir siekiant, kad ta procedūra sustotų, kad būtų galima dar ilgiau leisti galioti dabar galiojančiai direktyvai. O aš nemanau, kad reikia diskusijas komitete tęsti be galo. Galbūt reikėtų dar leisti pateikti daugiau pakeitimų. Galbūt aš klystu, galbūt viskas yra pasakyta ir kokioj tamsioj salėje bus rasti puikūs kompromisai. Aš neturiu jokių šankstinių idėjų, tiesiog kelių klausimą, tokį, kuris atėjo man į galvą. Jeigu jis jau man atėjo į galvą, vadinasi, aš turiu tokių minčių, kurių gal turi ir kiti, tokių ar panašių. 233 pakeitimai, sako kalbėtoja. Lyg iš tikrųjų nuo rugsėjo 2011 metų nieko nebūtų įvykę. Ir bijau, kad vienintelis dalykas, kuris mūsų pasiūlytas, bus priimti bendrą poziciją, kuri bus priimta taryboje. Na, nebandau čia teisėjauti, tiesiog užduodu klausimus dėl metodo, dėl tos specifinės procedūros. Ir žinau, kad diskusija taryboje nelengva šio klausimu, tačiau, kad atmė, į tuos visus klaustukus rasti atsakymą, aš manau, kad kolega iš komisijos mums daug ką paaiškins, o mūsų pranešėjai žinos, ką toliau daryti. Prašau, kolega. Merci, madame la présidente. Ačiū, pirmininkė. Puikiai suprantu, kad situacija sudėtinga. Nes taryba paralelinę analizę vykdė ir iš karto e, tą tekstą pertvarkė. Čia galvoju apie 2011 m. rugsėjį. Taryboje viskas vyksta sklandžiai. Aš e, norėčiau pasakyti, kad socialinių reikalų darbo grupėje mes labai intensyviai tą klausimą sprendžiame ir taryba planavo spalio pradžioje General Approach patvirtinti. Jeigu rytoj mm, frakcijos posėdį ar mm, grupėje, socialinių reikalų darbo grupėje mums pavyks susitarti, tai tuomet jau ketvirtą spalio turėsite dokumentą, kuris, iš kurio paaiškės, kaip toliau e, judėti link kitų pakeitimų. Aš, žinoma, negalėčiau dabar kalbėti apie visus procedūrinius dalykus, tačiau norėčiau pasakyti, kad sprendimą surasti reikia, kadangi laiko e, iš tiesų turime nedaug, tad sprendimą reikia surasti labai greitai. Norėčiau Jūs patikinti dėl to, ką komisija e, birželio mėnesį pasiūlė e, Iš pat pradžių, e, iš pat pradžių taryba ir e, komisija e, sprendė kiek skirtingus dalykus, bet paskui pamažu perėjome prie to, kas buvo surašyta dokumente, komisijos dokumente. Gal komisijos dokumentas buvo nelabai lengva skaityti, o gal dėl kištų kažkokių priežasčių, nesvarbu. E, vis tik tais e, galima konstatuoti, kad e, tarybos dokumentuose galima surasti tokias pačias mintis ir manau, kad tai yra visai nebloga naujiena. Žinoma, kai kas mažiau radikalų, kai kas galbūt mažiau išreikšta negu pradinėme pasiūlymo variante, tačiau tai, kam skiria komisija didžiausią do dėmesį, o konkrečiai kaip medicina galėtų geriau užsiimti pacientais, kaip būti lankstesniems, e, suteikiant skirtingą gydimą. Viskas yra atspindėta dabartinėje dis, e, pozicijoje. Lygiai tas pats e, pasakytina ir apie tai, ką siūlėme NATO arba armijai. Viskas, viską galima atrasti, galima kai kurias išimtis taikyti e, pramoniai, bet tai yra toks punktas, kurį aptarinėsime rytoj, nes dar kartą pasakysiu, mes turime rūpintis darbuotojų apsaugą ir išimtis turi būti taikomos tik tais išskirtiniais atvejais. Jeigu iš tiesų yra, e, nėra kitokių galimybių, nėra galimybių veikti kitaip. Tai štai tiek. Dar vienas dalykas, kuris yra visiškai pasikeitęs. Labai daug atveju. Pastebėtų tam tikrų gairių ir taryba 13 straipsnėje kaip tik tais tą ir įvedė. Taryba įvedė e, geros praktikos vadovą. Tai yra techniniai kai kuriuo aspektų įgyvendinimo klausimai, kad kiekvienas galėtų geriau suprasti, kas slepiasi už tų teisinių nuostatų. Ir kai kas išbraukta buvo iš priedų, bet jeigu išbraukta iš priedų, tai persikėlė į tekstą. Taigi šiaip ar tai tas dokumentas turėtų būti labai nuoseklus ir galų galę tie jūsų pasiūlymi pakeitimai e, manau, kad vienai par kitaip tekste bus atspindėti ir jį pateikusieji, juos pateikusieji galės tą kaip tik tais ir pamatyti. Galbūt netiesiogiai taip kaip siūlė, bet tikrai pamatys. Tai tiek, pirmininkė, ačiū. Pirmininkė. Dėkoju Jums prieš suteikdama žodį pranešėjai. Norėčiau nurodyti, kad e, aš kaip pirmininkė bent jau teoriškai turėčiau kelti klausimą dėl pratesimo termino, per kurį galima pateikti pakeitimus, nes e, žinau, kokią mes poziciją mes kaip parlamentas pareiškėme, mes sutrumpinome terminus, dėl to buvo dėrėtosi su taryba, komisijos siūlytus terminus mes sutrumpinome dėl to, kad padarytumėm spaudimą e, tarybai. Bet to teksto taip ir nėra, o kai išeis tekstas, gali atsitikti taip, kad jisai bus jau pasenęs. Nes diena iš dienos pasaulyje išvyksta naujos technologijos ir net nežinau, ar jos bus apimamos to teksto dar norėčiau pridurti, kad man asmeniškai dėl teksto balsuoti bus labai sunku, jeigu nežinosime, kiek patenkinamai jis apsaugoja to sektoriaus darbuotojų interesus, nes būtent tokia, toks teksto tikslas ir yra. Visai mm, nerūpi išsiaiškinti, patenkinti ar nepatenkinti uh, E, kompromisu gamintojai, svarbiausia kaip darbuotojai. Pon, ponia Mora Šantie, galbūt jūs dar patikslinsite. Euh, Dėkuoju. Puikiai girdėjau, ką sakė kolegos šešiniai pranešėjai, gaila, kad ponia Rapti nedalyvavo mūsų paskutinėme posėdyje, kur rinkosi pranešėjai, nes ten ji būtų galėjusi pasakyti savo nuomonę. Ir ne man reikia sakyti, kad Europos parlamentas yra vienintelė demokratiškai renkama ES institucija, atstovaujanti visiems piliečiams. Aš manau, kad čia dalyvaujantis joks deputatas neimtų tvirtinti priešingai. Na, grįžkime prie rimtų dalykų po tų skambių kalbų grįžkime prie diskusijos turinio ir pranešimo esmės. Tai pirma. Antra, ne man reikia sakyti, kad mes tęsėme terminus ir taip toliau ir panašiai, nes aš manau, kad diskusijų metu su taryba aiškiai pademonstravau, kad perkelimo laikotarpis į nacionalinę teisę turėjo būti ne dviejų metų, o 18 mėnesių. Tad aš irgi laikausi tos logikos, kad reikėtų dirbti kartu ir tų terminų netesti. Kuo dažniau pranešėjai dalyvautų derinimo susitikimuose, mažiau kiltų tuščių diskusijų vėliau komitete. Pone pirmininkė, bent jau aš siekiu, kad dirbtume greičiau. Problema, kurią turime išspręsti, yra dviejopa. Pirma, be abejo, mes pirmiausia norime apsaugoti darbuotojų sveikatą. Vieną ar kitą dieną darbuotojams juk irgi tenka e, atlikti medicinius tyrimus. Niekam nelinkiu šioje salėje, kad prireiktų e, atrasti auglį naudojantis skeneriu. Tikrai nelinkiu, tačiau tą dieną, e, kai problemų iškyla, tenka kartais tai padaryti. Čia mes kalbame apie darbuotojų sveikatą, tačiau nesimkime demagogiškų pareiškimų. Tarp visų piliečių sveikatos ir darbuotojų sveikatos turime rasti e, bendrą vardiklį. Ir neturime imtis problemų susijusių su gamintojais ir toliau ir panašiai. Čia mes kalbame apie ES piliečius. Bent jau Tokia dvasia remdamosi aš noriu dirbti toliau. Antra problema, su kuria susidurėme. Pasikeičiant pirmininkaučiams valstybėms, tą tenka pasakyti, dėrybos vyko ir tuo metu tas tekstas labai pasikeitė, lyginant su mūsų pradiniu darbo tekstu. Tad šiandien Mums reikia tą skirtumą išlyginti ir tą padaryti kuo efektyviau, kuo uh, konstruktyviau. Galime tai padaryti tik dviem būdais. Nesu už diskusijas, kurios tęsis be galo, be krašto, už klausimus uh, e, be prasmius ir be pabaigos bet turime du variantus. Arba galime pratesti pakeitimų teikimo laiką. Ir tam reikėtų numatyti labai aišku laiko terminą. Arba galime tęsti savo diskusiją dėl kompromisinių pakeitimų. Pone pirmininkė, jeigu mes, ir čia noriu užduoti klausimą, jeigu pratesime pakeitimų teikimą, tai jau galime manyti, kad jų bus. Ir jau dabar galėtų būti pateiktų. Aš tam nematau jokių problemų, tačiau kaip organizuoti mūsų laiką. Nes žinau, kad galiausiai, jeigu norime turėti tinkamai parengtą tekstą, kuris atspindėtų Europos parlamento valią, ir tą pirmiausia sakau poniai Rapty, kadangi reikia suprasti, kad visi dirbame tam bendram tikslui, būtent šiam tikslui. Ir e, svarbu numatyti laiko terminus, kad galėtume pasiekti galutinio tikslo. Taigi, jau turime ir gatavų pateiktų pakeitimų, jeigu tas terminas pakeitimas būtų pratestas. Ačiū. Pirmininkė. Pone Rapti, prašau. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αν... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš teisingai supratau. Turime tokį principinį tekstą, kadangi tai, ką aš išgirdau iš komisijos atstovo ir iš ponios Šantie, kuri kalbėjo apie prarąją, didžiulį skirtumą tarp senojo ir naujojo tekstų ir dėl to man kyla klausimas, ar taip tokiu būdu mes tarsi esame raginami dirbti toliau darbo dokumento pagrindu. Kitaip tariant, jūsų pasiūlymas e, permastyti procedūrą, pradėti kitą procedūrą, kitokį etapą man atrodo visai prasmingas. Ir aš norėčiau taip pat jums priminti, kad dirbdami su ponia Šantie buvome pasiekę tikrai pakankamai patenkinamą lygį, patenkinamų rezultatų kadangi daugeliu klausimų laikėmės panašios arba tos pačios nuomonės. Tačiau kadangi tarybos tekstas buvo pakeistas, man atrodo, mums reikėtų dar kartą peržiūrėti savo tekstą ir remtis kažkokiu nauju pagrindu, remtis kažkokiu kitokiu tekstu. Žinoma, mus spaudžia laikas ir mums reikia kuo greičiau spręsti tas problemas, tačiau uh, tą reikia daryti protingai ir teisingai. Ir man tai reiškia, kad pats logiškiausias sprendimas būtų įvesti naują procedūrą. Norėčiau priminti, kad terminų klausimas yra darybų objektas Tikrai neįprasta komitete dalyk, tokius dalykus spręsti. Man labai gaila, kad mūsų niekas informavo prieš tai. Galbūt būtumėm išvengę tų diskusijų, nes tai tikrai ne, komis, ne komitetos e, prerogatyva. Pone Šatie, norėčiau paklausti, nes man atrodo, kad neatsakėte į tą klausimą. Ką jūs norėtumėte daryti tų dviejų kitų diskusijų metu? Būtų gerai, jeigu būtumėt viską paaiškinę man prieš posėdį, galbūt būtumėm išvengę tų diskusijų arba būtų diskutuoti lengviau. Pone pirmininkė, mano tikslas yra kad į tarybą ateitumėm su tokiais balsavimais, kurie būtų labai stiprus, kaip galima stipresni. Toks tikslas, kad balsavimo rezultatai būtų kaip galima stipresni. Tai suponuoja, kad mes susitartumėm dėl kai kurių kompromisinių susitarimų, tada galėtumėm atlikti konsoliduotą balsavimą. Tie Kompromisiniai pakeitimai bus aptarti su šešėliniais pranešėjais, tačiau reikia, kad visi darbo reikalų, užimtumo reikalų komiteto nariai būtų informuoti apie tas diskusijas su šešėliniais pranešėjais. Būtent toks ir būtų tas, tų diskusijų tikslas. Jeigu jūs norėtumėte kažkokio kito veikimo būdo, Ar tai tuos pakeitimus kažkaip tai iš naujo svarstyti ar, ar panašiai. Tai viskas priklausys nuo mūsų kolektyvinio sprendimo. Bet man svarbu, kad mes turėtumėm kaip galima tvirtesnius mūsų užimtumo reikalų komiteto uh, balsavimo rezultatus. Man lab, netinka, kad žmonės keistų savo poziciją kiekvieną kartą. Reikėtų, kad būtų pasitikėjimo atmosfera, tačiau e, kita vertus, e, jeigu jau yra prieš balsavimą susitarta kažkaip tai balsuoti, tai taip turi būti ir balsuojama. Jūs dar balsavote, jūs norėjote, kad dvi diskusijos dar vyktų. Pirma, E, kad būtų aptarti kompromisiniai, susi, e, kompromisiniai pakeitimai, o antra diskusija tai kam? Kad visi susitartume, sako prelegentė. Jeigu pakaks visų įsipareigojimų galbūt galima viską būtų išspręsti ir per tą vieną posėdį, jeigu niekas nekeis savo pozicijų, jeigu visi iki galo susitars. Konstatuoju, sako pirmininkė, kad jau pusvalandį diskutuojame tuo klausimu. Buvo įrašyta į darbo tvarkę, kad nagrinėsime pakeitimus, bet apie reikalą esmę aš nieko nesužinojau ir aš kaip parlamentarė ir kaip uh, šios, šios frakcijoje nieko nesužinau apie klausimą esmę, tik tais iš, pilie, iš, iš spaudos nebent sužinau, apie ką buvo diskutuoti. Dabar, pavyzdžiui, po posėdžio aš negaliu pasakyti, kur link mes einame. Aš manau, kad mes būtumėm pasiūlę, atsižvelgiant į naujus elementus, kurie atsirado nuo 2011 gruodžio. Per daug nekomplikuodami mūsų pranešėjos užduoties, galėtumėm pateikti labai trumpą terminą, per kurį galima pateikti pakeitimus ir tokiu būdu būtų užpildytos spragos darybose. 230 e, pakeitimų kurie jau buvo pasiūlyti, lieka. Šešilniai pranešėjai, jeigu norės kažkaip tai dar papildyti, tai angliškai ir prancūziškai iki 25 dienos rugsėjo 12 valandos galės tą ir padaryti. Todėl visam kitam liks ta pati darbo tvarkė, kadangi mes jau tarpusavėje būsime susitarę. buvo nutrūkusios dėrybos, kadangi reikėjo pratesti direktyvos galiojimo laiką. Tokiu būdu galima pateisinti. Ir jeigu pranešėja galvoja, kad 8-9 spalio galima kompromisą parengti, reikia, kad tą pasakytumėte, brangi Elizabeta, reikia tada šnekėti apie kompromisus kad vyktų dėl pakeitimų tikros diskusijos. Ir tada jau antros diskusijos vyktų Strasbūro sesijos metu 19 e, lapkričio, o balsuojama būtų 28-29 lapkričio. Ar tinka taip? Pone pirmininkė, pirma, dėl esmės per keletą akimirkų galiu paaiškinti kiekvienam tų pakeitimų esmę. Problemos, kurios buvo iškeltos frakcijų, šiek tiek mm, vienodos, nors galbūt ne, ne vienodai intensyviai tos problemos keliamos. Pirmiausia, išimtys. Kaip galima, kada galima taikyti išimtis iš bendrų taisyklių? Tai toks pirmas klausimas. E, išimtis medicinos srityje, gynybos srityje, būtent tokios, tok, tokios problemos. Antras dalykas dėl kurio buvo pateikta pakeitimų. buvimas erdvėje, kur e, yra elektromagnetinių bangų. Laikas buvimo ir intensyvumas. Toliau, trečias punktas - geros praktikos vadovas, kuriame būtų išdėstyta, maksimaliai išdėstyta, kaip galima apsaugoti darbuotojų sveikatą. Tai tiek glaustai labai man gaila, ponė pirmininkė, kad jums susidarė toks įspūdis, kad jokios uh, informacijos apie esmę nebuvo. Galiu dar detaliau viską pateikti. Beje, labai daug pakeitimų buvo, kurie pateikti iš įvairių politinių frakcijų, bet visi krypsta į tas pačias problemas. Tokios štai yra esminės problemos. Ir mes tikrai visi labai motivuoti, kad tos dėrybos pavyktų. Tiek dėl esmės. Dabar dėl pačių pakeitimų. Jūsų siūlomas terminas man tinka. Jeigu ir kolegos pranešėjai tokią pačią valią pareikš, kad kompromisą galima būtų pasiekti e, spalį, o balsuoti lapkritį, tai man irgi labai viskas tiks ir viskas įsipaišys į tą galutinį terminą, kurį ką tik tais paminėjau. Gerai, sako pirmininkė. Tuomet pratesėme pateikimo pakeitimų laiką tik angliškai iki 25 rugsėjo. Pirmininkė, aš kaip pranešėja prašau, kad pakeitimai būtų angliškai ir prancūziškai. Pone pranešėja, aš apie tai galvojau. Bet manau, kad tokiu būdu susidarys neligybė komiteto narių atžvilgių ir tikrai nepavyks. Aš, kaip pranešėja, prašau, kad dirbtumėm būtent taip, ponė pirmininkė. Tokiu atveju reiškia, kad e, nariai turėtų sutikti dirbti be vertimo. Pirmą kartą toks atvejis kyla ir norėčiau pasakyti, kad jeigu dar kartą kils, aš tikrai diskusijų, diskusijoms nepritarsiu, nes tokiams diskusijoms komitete ne vieta. Aš nesuprantu, kodėl iš vis atsidūrėme tokioje situacijoje. Ar sutinka uh, dirbti šešėliniai prancūz, e, pranešėjai prancūziškoje, e, su prancūziška ir su angliška versija ir kad nebūtų vertimo. Taip, gerai. Gerai, tada prancūziškai ir angliškai iki 25 rugsėjo 12 valandos. 8, tai yra 9 spalio nagrinėsime kompromisą ir jeigu reikės, 19 lapkričio vyks antros diskusijos O tai reiškia, kad jeigu antrų diskusijų nereikės, tai tada bus balsuojama 19. Arba balsuojama, arba bus diskutuojama 19 e, lapkričio. O jeigu bus diskutuojama 19 lapkričio, tai tada balsuojama bus per sesiją, kuri vyks lapkričio 28 ir 29. Šį darbo tvarkės klausimą baigiame, o dabar suteikiam, suteikiu žodį poniai Grunzulį. kad e, ji aptartų profesinės kvalifikacijas ir jų pripažinimą vidaus rinkoje. Kokie buvo pakeitimai, ponė pranešėja, prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, dabartinė profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema turi būti peržiūrėta, kad būtų galima paskatinti tolesnę vidaus rinkos plėtrą. Šio siūlymo toks tikslas ir yra siekiamas suteikti naujas profesinės galimybės ir patenkinti valstybių narių poreikius, nes šios susiduria su e, kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Dėkoju visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose, kurie parengė pakeitimus. Turėjau progą glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis. 182 pakeitimus gavome, jie labiausiai yra nukreipti štai šiomis kryptimis. Yra įvairių nuomonių, yra minimalus profesinis parengimas medicinos seserims, yra kalbama apie notarų e, profesiją, apie profesinę kortelę, kalbinius testus, dalinę prieigą prie darbo rinkos ir e, stažuočių pripažinimas kaip profesinės kvalifikacijos laikotarpis. Manau, kad pirmiausia apie ligoninių personalą. Turime prisiminti, kad galiojantis teisės aktas ES numato, kad minimum 10 metų turi apimti gydytojo profesinis rengimas. Ir taip pat prisiminkime ir tai, kad 24 valstybėse narėse, išskyrus Vokietiją, Liuksemburgą ir Olandiją, šis mokymas apima 12 metų. Tad yra siūloma minimalaus e, mokymo reikalavimą e, paskelbti 12 metų. Taigi turime neužmiršti, kad turime iškelti šį minimalaus profesinio rengimo laikotarpį, turime užtikrinti tinkamas darbo sąlygas medicinos personalui. E, šis personalas turi turėti galimybę prieiti prie globalių žinių, ne tik mokslinių, bet ir specializacijos žinių e, darbo rinkoje. Taigi siūlymo tikslas yra ne tik pagerinti e, mokymą to personalo, bet ir taip pat tai padeda išspręsti tikslą numatyti maksimalę apsaugą pacientui. Aš jau asmeniškai turėjau nekartą progą tai pasakyti, aš turiu patirties, esu dirbusi šiame sektoriuje daugybę metų ir remiu šį siūlymą. Ir aš pati mokiausi 12 metų. Turime taip pat 131 pakeitimą kartu su pone Harkin. Čia turime savo nuomonę, jos nuomonę aš remiu šiuo klausimu. Valstybės narės turėtų numatyti testinio mokymo sistemą. Kai kuriuose valstybėse narėse tai jau veikia, tačiau tikslas yra e, sudaryti sąlygas medikams susipažinti su naujovėmis šioje srityje. 34, 36 pakeitimai ir nuo 133 iki 136 yra, mokomas, yra siūlomas minimalus dešimties metų mokymas. Na, tai nieko nepakeistų, žvelgiant dabar dalyvojantį teisės aktą ir tai būtų status quo, lyginant su tuo, kas buvo, tačiau dėl to, manyčiau, nukenties tos valstybės narės, kurios jau labai seniai yra įdėgusios 12 metų minimalų profesinio mokymo reikalavimą gydytojams. Kai dėl direktyvos taikomos notarų profesiniai veiklai. Turime priminti Teisingumo teismo nutartį gegužės 24 dienos 2011 metų ir po šios nutarties komisija pasiūlė išplėsti direktyvos apriepti ir taikyti tą direktyvą dabar ir notarams. Iki tol to nebuvo. Notarai dabar negali vykdyti jokios veiklos susijusios su priimančios valstybės sprendimais. Ir dėl to kilo daugybė, daugybė ginčių. Valstybės narės paprašė, kad šis klausimas būtų sprendžiamas atskirai e, deleguotojų aktų būdu. Tad klausimo svarstymas iš esmės buvo tiesiog atidėtas. Galiausiai profesinė, e, europinė profesinė kortelė. Poveikį analizė netrukus turėtų būti atlikta ir siekiama išsiaiškinti, kokius privalumus ta kortelė teikia. Ta europinė kortelė. Galima, sakoma, sumažinti kaštus jos dėka. Po šio poveikio tyrimo po poveikio analizės, manyčiau, bus galima pasiekti, kad ši profesinė kortelė taptų privaloma. Iki šiol tai yra pasirinktinis dalykas. Mano siūlymą paremė kolega Turonen ir Angelinį bei Eskurė. Nauja procedūra taip pat numato, jog bus supaprastinta ir pagreitinta, pradant keturių savaičių laikotarpių, procedūra susijusi su šios kortelės pripažinimu. Procedūra turėtų tapti skaidresnė, todėl siūlyčiau atsisakyti savokos e, tylėjimas reiškia sutikimą. 16 ir 17 pakeitimai irgi yra nukreipti tą pačią linkmę. Galiausiai e, lingvistinių žinių patikrinimas, kalbos žinių patikra. 39, 40, 58, 61, 62 ir 106, 207 pakeitimai apie tai kalba. Čia yra minima galimybė dirbti kitoje valstybėje narėje. Dažnai profesinė veikla yra susijusi su kalbos žiniomis, todėl būtina patikrinti kaip praktiškai teoriškai kalba yra žinoma. Šis mechanizmas turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą ir nešališkumą. Kalbos žinios negali uh, pašalinti vieno ar kito specialisto iš darbo rinkos, tas ta patikra turi būti paremta sveiko proto principais. Norėčiau pasakyti, kad 106 pakeitimas yra tas, kurį pateikė kolega Benabijas. Tas pakeitimas mi, pakeitime minima, minimas pakankamas kalbos žinojimas, kalbos to šalies, priimančiosios šalies kalbos žinojimas. O kaip apibrėžti, kas yra pakankamas kalbos žinojimas, kas numatys tuos kriterijus. Ir dėl to būtent man kilo tam tikrų neiškumų, dėl dalinės prieigos 84, 88, 91 pakeitimai. Tai yra dalinė prieiga, kurios dėka galima užtikrinti didesnį juridinį saugumą e, specialistams. Būtų galima nuotyti kompensacinės priemonės mokymo srityje, kuri leistų kitoje valstybėje narėse specialistams dirbti, tačiau tas specialistas tuo pat metu turėtų mokytis, praeiti visą mokymo programą, kad galėtų dirbti galutinai toje valstybė, priimančioje valstybėje. Dėl bendro intereso kartais toks, tokia dalinė prieiga prie darbo rinkos būtų reikalingas dalykas. Na, šį, šis apibrėžimas dar nėra išsamus. Ir sak, kiti kolegos mano, kad tokio, tokio dalyko neturėtų būti E, medikams, visoms profesijoms susijusioms su vieš visuomenės sveikata, tokia, toks, tokia dalinė prieiga prie darbo rinkos neturėtų būti taikoma. Nes čia mes kalbame apie labai specifines taisyklės ir aš manau, kad apie tai dar bus diskutuojamas suinteresuotam komitete. Tai paskutinis dalykas - stažuotis stažuotės ar praktika, už kurią mokamas atlygis. Valsty... Kilmės valstybė turi pripažinti tokią praktiką, e, jeigu ta praktika atliekama ir kitoje valstybėje narėje, jeigu atliekantis praktiką gauna iš suinteresuotos valstybės e, kompetitinkos institucijos pažymą apie, apie praktiką. Nes galima išduoti tokį dokumentą, kuris patvirtina, kad asmuo atliko praktiką, gauti pažymėjimą. E, tai yra susiję su vidaus rinka ir praktika yra užskaitoma šiuo atveju kaip profesinė patirtis tik tada, jeigu už ją gaunamas atlygis. Ir aišku, kartais ta praktika reikalinga, kad galėtum patekti į darbo rinką ir praktikuoti vieną kitą profesiją. Ir kaip atlygdama už tą praktiką, taisyklės skiriasi valstybėse narėse. Mane nustebino gerokai ir pakeitimas, kurį pateikė kolega Turonen. Kolegės Hirš ir ponia Harkin norėtų, kad šis atlygio principas būtų išbrauktas iš dokumento. Na, manyčiau, kad tokio atveju sunku būtų numatyti, kad būtų išduotas pažymėjimas apie atliktą praktiką. 27 rugsėjo yra pakeitimo teikimo data spalio 9 balsuosime komitete. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ponas Kristensen, o paskui Tomas Hendel. Eh, ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat nuoširdžiai dėkoju pranešėjai už darbą. Mange af de ting, som ligger i øh, rapporten her og ændringsforslagene. Det er et meget vigtigt Øh, direktiv for at sikre, at den frie. Pakeitimai yra, buvo pateikti ir svarbu užtikrinti, kad darbo jėgos judėjimui nebūtų daroma jokių kliūčių. Pirmiausia, dėl to, kad labai svarbu siekti pusiausvyrą tarp darbo jėgos judėjimo ir kita vertus valstybių narių, narių pagristų teisėtų interesų. Visą tai būtų ypatingai svarbu. Mes susitelkėme prie svarbiausių dalykų, siūlėm, atkreipdėmės į komisijos siūlymus. E, labai pabrėžiama, kad reikia atsižvelgti į būtiniausius apibrėžimus, kurie turėtų būti labai konkretus ir reikia naudoti e, būtent tais apibrėžimais, kad jie būtų visiems suprantami ir visur nu, vartojami, to ir turėtume laikytis. Daugelį pakeitimų pasiūlymų kalbame apie socialinius partnerius, kurie turėtų dalyvauti e, suformuluojant tas konkrečias profesijas, įteikiant tos konkrečius e, profesijų apibrėžimus, siekiant išvengti e, skirtingo vienos ar kitos profesijos traktavimo skirtingose valstybėse narėse. Uh, Tai taip pat turėtų būti daroma paslaugų direktyvos e, kontekste. Ir taip pat e, galbūt reikėtų pagalvoti apie papildomos informacijos e, pateikimą susijusis, pavyzdžiui, su darbuotojų komandiravimu į kitas valstybės narės. Reikėtų taip pat galvoti apie tam tikrus kontrolės mechanizmus ir pripažinimo principus, apie kurios kalba komisija. Kad, e, ypač kai kalbame apie sveikatos apšiu, e, apsaugos sektorių, daugeliu atšvilgių, daugeliu pakeitimų pasiūlymų atveju mes tikrai būsime teigiamai nusiteikę ir už juos balsuosime. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos norėčiau sutelkti tris punktus. Pats, man atrodo, svarbiausias yra susijęs su sąlygomis, pagal kurias yra. E, e, pri, asmo priskiriamas vienai ar kitai profesijai. Ir, pažiūrėjau, kai kalbame apie a, medicinos darbuotojus ir jų mokymą 12 metų ir e, jeigu kalbėsime apie skirtingus terminus, pažiūrėjau, dešimties, terminus, te, dešimties metų terminą kitai, vienose valstybėse narėse, 12 kitose, tuomet tai reiškia ir tam tikrą diskriminaciją. E, Kai kuriuose valstybėse narėse, e, kuriuose egzistuoja mokymo sistema, pagal kurią e, medicinos darbuotojai e, yra rengiami savo profesijai dešimtį metų, tuomet reikėtų susitaikyti su tuo, kad į mediciną arba reikėtų reikalauti, kad medicinos profesijos siektų ypač aukštos kvalifikacijos žmonės, E, pavyzdžiui, Vokietijoje tai reikštų, kad į, pavyzdžiui, medicinos darbuotojų, darbuotojų darbą kandidatuoti ar jos siekti, tos profesijos siekti nebegalėtų tam tikros kategorijos mokyklų absolventai. Ir tai būtų diskriminacinis elementas. Ir mums e, tai yra neprimtina, ypač turint omenyje, kad tai būtų ir e, savotiškas konkurencinis aspektas lyginant su kitomis valstybėmis narimis ir jų sistemomis Vokietijoje kol kas e, e, visi, iš esmės visų mokyklų absolventams yra suteikiama teisė, e, galimybė įgyti medicininę profesiją pagal dabartinę sistemą. Ir aš nenorėčiau, kad ta situacija pasikeistų į blogąją pusę, todėl aš man tikiuosi, kad pranešėja ras kažkokį tinkamą sprendimą tolesnėse diskusijose šio klausimu. Kitas man labai svarbus klausimas yra susijęs su kalbų mokymusi, kalbų žiniomis. E, sutinku su pranešėja, kuris sako, kad neturėtume ir čia, e, turėtume ir čia išvengti diskriminacijos. Tačiau norėčiau pakeisti mūsų požiūrio tašką, ypač kai kalbame apie medicininis profesijas, apie e, slaugos darbuotojus. E, turėtų būti reikalaujama iš tokių e, darbuotojų e, pakankamai aukštų kalb, užsienio kalbų žinių, siekiant užtikrinti pacientų apsaugą, kadangi jų e, teisų apsaugos taip pat neturėtume nuvertinti. Tai yra toks pat svarbus lygiavertis klausimas, kuris yra labai svarbus ir kalbant, reikėtų statyti šalia profesi, profesinės kvalifikacijos klausimo. Taip pat užsienyje įgytos profesinės e, kvalifikacijos pripažinimo e, sąnaudų klausimas. Aš manau, kad čia šiuo klausimu taip pat nereikėtų piknaudžiauti, turėtume išvengti piknaudžiavimo atveju, reikėtų e, stengti suderinti į kažkokį patį geriausią, tobuliausią variantą visus tuos pateiktus šiuo klausimu pakeitimų pasiūlymus. E, kad neįvyktų taip, kad e, žmonės vien tik tai remiantis e, jų kvalifikacijos pripažinimo sąnaudomis e, kitose valstybėse narėse neturėtų galimybės praktikuoti savo profesijos. Marian Harkin, kolegė Harkin, paskui kolega Becker. Ačiū, ponas Becker. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Thank you. Pane Harkin, dėkuoju. Aš labai trumpai. Bendrų dalykų keltis. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Manau, kad mes sutarėme dėl tos dalinės prieigos prie darbo rinkos ir dalykų susijusių su medicinos profesija. Kai dėl sveikatos sektoriaus profesionalų, norėčiau pasakyti štai ką. Maničiau, kad komisijos siūlymas, kur kalbama apie disciplininius veiksmus, gali būti įdomus. Jeigu e, teisė užsimti medicinos profesiją yra susietos tam tikrais apribojimais, yra būtina įvertinti tuos dalykus, turime remtis ne tik tuo, kas pasakyta, kad e, apie asmens teisę praktikuoti vieną ar kitą prof, medicinos profesiją. Ponas Tomas Hendel minėjo irgi šią direktyvą. Be abejo, būtina užtikrinti, kad vartotojai gaus kuo aukščiausios kategorijos ir aukš, geriausios kokybės medicinos paslaugas. Kai dėl laiko Europos profesinės kortelės įsigaliojimas yra susijęs su labai trumpu laikotarpiu, be abejo, mes nenorime, kad būtų vėluojama, nes tai būtų diskriminacinis dalykas ir mes matome, kad skirtingose šalyse jos jau galioja. Ir aišku, dar būtina surinkti papildomą informaciją ir aš manau, kad vieno mėnesio laikotarpis yra pernelyg trumpas, jeigu norime kažką įdėkti tinkamo ir lankstaus, bet ne pernelyg ištieso, tai tuomet turėtume kalbėti apie šiek tiek ilgesnį laikotarpį. Taip pat sutinku su sveikatos profesionalų kompetencijos vertinimo nuostatomis. Kai dėl kalbos žinių. Pritariu Tomui Handel. Diskriminacijos čia negali būti, tačiau kai kalbam apie, apie visuomenės sveikatą, apie sveikatos paslaugas, mes turime išsitikinti, kad kalbos žinios yra pakankamos, kad nebūtų pavojaus e, pacientų sveikatai. Tiek norėjau pasakyti, dėkoju. E, Ponas Bekė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė atsižvelgdamas įvairius pokalbius, įvairias diskusijas šio klausimu, kuriuose dalyvavau, kuriuose, kurie vyko įvairiose valstybėse narise, dalyvaujant įvairiems įvairius šios ryties ekspertams ir atstovams, norėčiau pabrėžti, kad e, užsienio kalbų mokėjimo temos klausimas, e, e, klausimo pabrėžimas yra labai svarbus, e, ypač šioje srityje, kai kalbame apie medicinos darbuotojus, apie slaugos darbuotojus. Kitas dalykas, pažvelgus konkrečiai valstybės narės, kurios turi dešimties metų profesinio mokymo sistemą, uh, Ir, e, ir yra, tarp kurių yra valstybių narių, kurių darbuotojai pasižymė ypatingai aukštą ir visame pasaulyje pripažįstama kvalifikacija. Čia aš jau nekalbu apie savo šalį. E, manyčiau, kad mes turėtume rodyti pasiryžimą siekti kompromiso, kad ne, nesiektume aklai taikytis, nustatyti būtent 12 metų e, laikotarpį, kadangi tai nebūtinai yra logiškas ir e, labai prasmingas reikalavimas. Ačiū. Žodis komisijai, ponas Tyčiai. Merci, la, madame la prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Few... Norėjau labai trumpai pakomentuoti. Čia yra jūsų diskusijos ir laukime jūsų sprendimo galiausiai. Džiaugiamės ponios Matsulį pranešimu. E, Buvo atliktas svarbus darbas. Mobilumas Europoje, neužvirškime ir to aspekto, mobilumo darbuotojų e, yra svarbu visam regionui. Pirmiausia, dėl kalbos žinių. Ir čia Pirmas, penktas, šeštas, vienas, penki, penki, vienas, šeši, du pakeitimai. Štai tokie numeriai pakeitimų. Čia mes kalbame apie diplomų kontrolę ir kalbos žinias, nes tai yra, šiaip čia lyg viskas sumaišyta viena, o paprastai tai būna dvi atskiros temos, bent jau taip yra daugelį valstybių narių. Jeigu bandysite keisti šią tvarką, jeigu kalbėsite kalbate apie automatinį gydytojo pažymėjimo pripažinimą, gali iškilti problemų, nes valstybės narės tuomet gali pasakyti, a, kalbos žinios iškyla į didžiulį lygį. Mūsų šalyje medicinos lygis yra labai aukštas. Ir tuomet gal gydytojų turi būti leista praktikuoti visur. Tiesiog manyčiau, kad noriu spėti komitetą, kad šie, šie du dalykai turi būti nagrinimi atskirai. Mes suprantame, kad piliečiams svarbu rasti tinkamus sprendimus, kad jie galėtų rasti tokį gydytoją, kuris kalba jų kalba. Tačiau kaip to pasiekti? Aš manau, kad e, džiga, turime tik džiaugtis taip pat diskusijomis dėl profesinės kortelės. Komisaras Barnie seka šią diskusiją, jis yra e, sulaukęs pageidavimų tam tikrų iš Europos parlamentos, tai yra irgi ateičiai svarbus sprendimas, nes Nacionalinės administracijos analizuoja šį klausimą, seks dirbti šiek tiek kitaip, po to, kai ta kortelė įsigalios, vyksta poveikio analizė dabar ir mes laukiame tos kortelės atsiradimo. Kitas dalykas, kurį turiu paminėti, yra štai kas. Jūs kalbate apie jaunų žmonių judumą ir kalbate apie praktiką, apie stažuotes. Ir kai kurie pakeitimai, kur kalbama apie mokama praktika, siūlote jūs išbraukti kai kas. Tačiau mums tai yra, norėčiau pasakyti, mums tai yra pozityvus signalas, nes mes norime, kad tų stažuotojų, tų praktikantų būtų kuo daugiau. Mes jau kalbame apie vieningą rinką ir vieninga rinka apima jau uh, tą profesinę veiklą, už kurią mokamas atlyginimas. Uh, kiek toli galime eiti šią kryptim. Na, valstybės narės, ko gero, jums pasakys, kad jūs einate per nelik toli, vieningoje rinkoje tai yra neįmanoma. Nors komisijai jūsų siūlymas gal ir patiktų. Dar vienas dalykas - gyvos diskusijos apie notarus, kurių, ar jų, jiems reiktų taikyti mūsų aptartą direktyvą ar ne. E, teisės aktų kuriejai dar diskutuos šiuo klausimu, komisija pateikus yra savo siūlymą. Šiuo klausimu ginčių dar buvo daug Tiesiog painu buvo štai kas, kai mes sulaukėme teismo nutarčių atskirų ir, ir, ir kaip tada elgtis, kai teismo, kai priima teismo nutartis, kuri turi būti neatskleista. Štai, tuomet gali kilti problemų. Ir reikia taip pat neužmiršti, kad turime kalbėti ir apie būsimas priemonės, ne tik apie dabar egzistuojamas. 10 ar 12 metų profesinio mokymo gydytojams. Na, nesimsiu čia kartoti to, kas jau buvo pasakyta, tiesiog tai yra jūsų diskusijos, jos dar vyks. 10 ar 12 metų gal nėra tiek labai svarbu, tačiau direktyva yra numačiusi mokyklos metų skaičių. Ir kompromisai, kurie gali atsirasti, siūlo e, išbraukti šią nuorodą tuos mokslo metus. Tai čia gali kilti tam tikrų problemų. O dėl viso kito, čia yra tas aspektas, į kurį jūs turėtumėte atkreipti dėmesį, na, o dėl viso kito pamatysim vėliau. Kol kas dėkoju. Dabar prieš suteikiant žodį pranešėjai, aš pas, papiknaudžiausiu savo poziciją, nes esu posėdžio pirmininkė ir pateiksiu savo komentarus dėl kalbos žinių. Mane labai stebina komisijos atstovo atsakymas iš į klausimą, nes teoriškai išeitų, kad kvalifikacijos klausimai ir kalbos žinių klausimai yra du skirtingi dalykai. Mm, na, prisimenu tokį klausimą, debriuvi klausimą. Tai, tai buvo taryboje blokuotas ilgą laiką klausimas, taip jis vadinosi, kaip e, patentų klausimas, kitaip tariant. Ir valstybės mane, kad reikia kad patentai būtų rašomi viena kalba. Aš kalbu angliškai, taip, tačiau man būtų neprimtina, jeigu man, pavyzdžiui, gydytojas pasakytų, kad aš turėčiau kalbėti su juo angliškai arba kokią nors dar kitą kalbą. Arba būtų dar jokingiau, kai jūs man pradėtų piešiniais aiškinti, ką aš turėčiau daryti ir paaiškinti, ko jis iš manęs laukia. Aš manau, kad be abejo, socialinis Europos modelis yra svarbu, tačiau tarp visų standartų, be abejo, manyčiau, komitetas turi susijęti tam tikrus paskirus dalykus. Mes nepritarėme tarifinėms barjerams vidaus rinkoje, tas be abejo. Piknaudžiavimams nepritarėm, be abejo. Tačiau komitetas be abejo turi teisę reikalauti, kad gydytojas kalbėtų paciento kalba. Man tai atrodo, tai yra minimumas, minimumų minimumas. Turime be abejo kalbėti apie mokymus. Vieni sako, kad reikėtų ilgesnių medicinos studijų, kiti, kad trumpesnių. Tai vėlgi čia yra diskusijų objektas, kai dėl notarų. Aš susipažinau šiek tiek šito klausimu, tačiau aš nemanau, kad reikia šio teksto dėka grįžti prie to dalyko, kad nesu prie to pusiausviros, kurį pasiekime paslaugų direktyvoje, nes grįžimas prie tos pusiausviros gali ją sugriauti. Mes žinome, kaip sunku buvo susitarti dėl direktyvos apriepties, paslaugų direktyvos apriepties. Diskutavome tarp tarybos ir parlamento visais šiais klausimais. Tad aš manau, kad reikėtų tos pusiausvėros nesugriauti. Ir kiek aš pamenu, notarai nebuvo įtraukti į direktyvos taikymo apriepti. Į paslaugų direktyvos taikymo apriepti. Tai štai. Manau, kad prie to dar turėtume padirbėti kartu su pranešėja. Pone Gonzulį, žodis jums. Prašau, apibendrinimui. Na, in realtà non volevo sintetizzare il dibattito. Per... Dėkoju, ponia pirmininkė. Nenorėjau apibendrinti šios diskusijos, nes daugiau ar mažiau galiu pritarti visiems pasisakiusiems kolegoms, išskyrus tą vieną momentą, kurį dabar paminėsiu. Nesutinku su tuo, ką Jūs pasakėte, ponė pirmininkė, dėl kalbų problematikos ir sveikatos, ir to, tos problemos siejimo su sveikatos e, apsaugos profesijomis. Ir tai, kaip jūs visą tai apibūdinote. Žinoma, e, kalba, kalbos mokėjimas turi būti minim, minimalus reikalavimas, tačiau reikia ir atitinkamos kvalifikacijos įrodymų. Ir dėl to man labai džiugu, kad komisija numato konkretų mokymo laikotarpį e, O tai, ką mes čia siūlome, tos dešimtį metų įrašyti yra visai kas kita. Ir buvo pateiktas pas, pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu jūs nenorite e, būti gydomas ar gydoma e, gydytojo, kuris nemoka prancūzų kalbos, nes jis teks kalbėtis gestais ar paveikslėliais, e, nes esate, nes serkate sunkia lyga ir reikia e, labai greitos pagalbos, tuomet Žinome, jūs, žinoma, jūs turite teisę e, naudotis jūsų kalbą mokančio gydytojo paslaugomis, tačiau e, slaugos personalas e, gali, gali jūs prižiūrėti, slaugyti, e, nebūtinai mokėdamas prancūzų kalbą, tai nes e, e, labai dažnai tas personalas yra iš kitų valstybių narių, kuris turi tokią pat lygią vertę, puikią kvalifikaciją medicinos rytyje. Ir dėl to mums reikia numatyti instrumentą, kuriame yra nurodytas konkretus laikotarpis metais. Aš nenoriu to įvardinti, e, to išsakyti ir kaip kažkokios provokacijos, noriu būti draugiška. Vokietija nuolat kartoja, kad e, turi, e, Europa, Europoje Vokietija yra tas variklis visų pokyčių, tačiau tuo pat metu teigia, kad čia neįmanoma rasti jokio sprendimo. Tačiau jeigu Italija sugebėjo uh, įvesti 12 metų laikotarpį, profesinės kvalifikacijos įgymo laikotarpį, tuomet matau, manau, kad ir Vokietija pajėgtų tą padaryti. Na, po, to, po tų diskusijų apie mokymą dabar siūlyčiau susitarti dėl darbų grafiko aptarto su pranešėja. Kompromiso kompromisus, kompromisus siūlymus spalio 8 dieną nagrinėsime ir paskui ponia Vernio, pranešė, kur rengė pranešimą iš esmės. Tiksliau mes balsuotume, sako pirmininkė, spalio 9, o IMKO komitete būtų balsuotų lapkričio 29 dieną. Ponas Hendel norėtų sureaguoti, ar ne, sako pirmininkė. Na, turime šiek tiek laiko ir man smagu, kai vyksta diskusija. Prašau, mielai suteikiu jums žodį dėl tų dviejų papildomų metų mokymosi gydytojams. Gydytojai, kurie pas jūs atrodo turi mokėti vokiškai, ne? Dankai, frau prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš įsiveldamas į tas diskusijas norėčiau trumpai komentuoti. Tie, kurie Vokietijoje siekia įgyti medicinos darbuotojo kvalifikaciją ir ją įgyja, tuomet ta, tas, tas, tas ties mokymasis trunka iš viso bendrai paėmus 13 metų, tai yra 10 metų teorinio mokymosi ir 3, 3 metai praktikos. Uh, Jeigu susitarsime dėl bendro e, termino, tuomet mes, aišku, viso, e, visi europiečiai imsime kalbėti vienu balsu, visi suderinsime savo e, bangas. Tad spalio 8 dieną, kiek mums belieka padaryti, jūs tą kalbą, kur, kurią nuspręsite kalbėtis, kartu apibriešite, koks, kaip atrodys tas mūsų kompromisas. Tačiau abejoju, ar tarpusavį kalbėsit prancūziškai, sako pirmininkė. Dvyliktasis darbotvarkės klausimas dabar. Ir maloniai suteikiu žodį poniai Veronikai Lopė Fontanjei. Jie apžvelgs 160 pakeitimų e, savo nuomonės projektui. Žuvininkystės komitetas e, parengė šį dokumentą, Europos jūrų reikalų žuvininkystės fondas tarybos reikalavimai dėl integruotos jūrų politikos. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esu labai patenkinta ir labai laiminga dėl to, e, kad pakeitė, kad pakeitė vis, visus e, tuos pakeitimus. Politinės frakcijos, manau, kad visos politinės frakcijos pateikė gerus pakeitimus ir e, pa, pa, padarys tą tekstą geresniu. E, tai dauguma pakeitimų susijęs su sveikata, su, su žvejyba ir su įvairovė. Praeitą sava, e, kitą savaitę pradėsime dirbti ir tikiuosi, kad 9 e, spalio jau būsime pasiekę kompromisą ir turėsime tekstą, kuriame tikiuosi bus pakankamai kriterijų, kad jį galima būtų patvirtinti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad daugum, su dauguma pakeitimų sutinku, kai, kurios, kai kurie pakeitimai e, kalba apie pastovių darbo vietų sukūrimą, e, teisų užtikrinimą, e, apie finansinę paramą sektoriui. E, apie paramą jaunimui, kad galėtų jaunimas pradėti darbuoti žuvininkystės sektoriuje. Taip pat apie mobilumo padidinimą sektoriuje ir apie tai, kad reikėtų atsižvelgti į pažeidžiamas grupės. Manau, kad didžiai daliai pakeitimų aš pritariu kai, dėl kai kurių pakeitimų norėčiau su kolegomis pasitarti. E, socialistų atstovams norėčiau pasakyti, kad e, dauguma jų pakeitimų e, gali būti priimti, padarinus juos kaip kompromisus, tačiau aš abejočiau dėl pozicijos, kuri yra išsakyta apibrėžiant žvėjį komisiją yra žvėjus. Kas, e, tas, kuris dirba akvakultūros srityje arba tas, kuris dirba jūroje. Pono Kristenseno pakeitimus siūloma, kad e, žvėjų būtų vadinamas ir laivo savininkas. Manau, kad tam galima pritarti. Galima pakartoti viską, ką sako komisija Aš pastabų neturiu dėl ponios Zenon ir iš pakeitimų, tačiau nelabai gerai supratau 101 pakeitimo esmės. Tame pakeitime yra kalbama apie investicijas į hygienos, į hygieną ir saugumą laive. Ten įvesta tam tikra dalis, e, kuriame kaip ir pakartojama komisijos pozicija, tai galbūt komisijos tada reikėtų siūlomą variantą palikti. Dėl ponios Lambert, jos pakeitimai, man atrodo, geri ir savalaikiai. nes visi jie susijęs su aplinkos apsaugą, o aplinkos apsaugoje turi būti horizontali politika taikoma visose ES politikos rytise. Dėl to tiems pakeitimams pritarčiau. Na net nežinau. Ne mes turime pasakyti, ar. Ir aplinka čia svarbiau ar žuvininkistė, čia ne mums spręsti, bet šiaip man priimtini jūsų pakeitimai. Dėl 86, 108, 103, 127 turiu abejonių, nes šiuose pakeitimuose e, konkurencingumas pakeičiamas žodžiu rentabilumas. Man atrodo, kad reikėtų nepamiršti ir konkurencingumo, nes konkurencingumas leidžia investuoti į mokslo tyrimą į darbą, į inovacijas, į technologijas, tad aš norėčiau, kad tas žodis konkurencingumas tekste liktų. Dėl 102 pakeitimo, kurią, kurį pateikė ponė Zuber. Nesuprantu, kodėl jinai prašo išbraukti 37 konstatuojamąją dalį ir kokioje konstatuojamojo dalyje yra kalbama apie e, paramą aut, e, savarankiškėjimui, autonomizacijai, ger, geresnės praktikos sukūrimui. Dėl 103 pakeitimo irgi nesuprantu, kodėl ji prašo iš smulkių žvėjų atimti galimybę gauti ekonominę paramą, kad e, galėtų plėsti savo veiklą. Man atrodo, kad būtų gerai, e, kad žvėjams būtų galima gauti tam tikrą pagalbą tada, kada jie negali žvėjoti, kad galėtų užsiimti uh, darbų kituose sektoriuose, sakykime, renkti kažkokią turistinę žvejybą. Būtų gerai, jeigu kai kurie fondai e, tą linkme būtų nukreipiami. 146 pakeitimas, juo yra pakeičiamas straipsnis, 44 straipsnis. Čia pranešėjai dar turi padiskutuoti ir išsiaiškinti, ar paramos klausimas. Perleidžiamos žvejybos koncesijos sustinas. Tokie, tai štai tie du pakeitimai, dėl kurių šiek tiek abejoju, o dėl kitų pakeitimų tai visiems jiems pritariu. Ačiū pirmininkė. pirmininkė. Ačiū. Ponas Kristinsin. Øh, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti už pastabas dėl konkrečių pakeitimų pasiūlymų. Džiaugiuosi, e, kad, ji, e, kad pranešėja pabrėžė tolesnį norą bendradarbiauti su kolegomis, e, kai kalbame apie žmininkystės sektorių ir ypač socialinę jo dimenciją. Reikia pasakyti, kad e, pažvelgus dabartinės e, žvejybos e, laivus, matome, jog tai yra labai modernus, labai šiuolaikiški žvejybos laivai, kurie, kuris yra naudojama labai moderni įranga ir dėl to, aišku, reikia atitinkamai renkti žvejus, kurie galėtų gerai dirbti tokiuose laivuose ir taip pat reikia galvoti apie tų žvejybos sektoriaus darbuotojų dermas darbo sąlygas ir taip toliau. Džiaugiuosi, kad e, pranešėja e, su mumis taip gerai bendradarbiavo, atsižvelgiai mūsų pakeitimų pasiūlymus ir daugiau nenoriu nieko apie tai pasakyti. Norėčiau paklausti, ar nėra dar norinčių pasisakyti prieš suteikdama žodį komisijai. Jeigu ne, tuomet komisijos atstovui suteikiu žodį. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte žo... progą komisijai pasisakyti dėl E, pakeitimų. Keturios pastabos. Jums leidus pateiksiu jas angliškai. Refer. Pirmiausia, pirmoji pastaba yra susijusi su pernelyg didelė žodžių gausa, kitaip tariant. Aš manyčiau, kad svarbiausias klausimas yra formuluočių klausimas ir kalbam apie sąrašus, su sąrašas nepilnas ir dėl to gali iškilti problemų. Tai yra susijęs su kai kuriais pakeitimais, kur kalbam apie tam tikras veiklas, kurių pradžioje nebuvo sąraše. Pavyzdžiui, 53 pakeitime yra taip nutikę. Ten yra kalbama apie partnerius, kurie norėtų dirbti partnerių kompanijose. Tai yra kažkas, ko anksčiau nebuvo dokumente, turėtume apie tai dar pamastyti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau iškelti, yra individualus investavimas į mokymo įrą. Ką reiškia individualus investavimas? Čia iškyla uh, įrangos įsigymo problema ir pasibaigus mokymui ta problema tampa, ta, ta įranga tampa rentabili. Ir čia kyla naujų problemų. Ir tuomet ta papildomai įsigyta įranga gali pagerinti laivų efektyvumą ir taip toliau ir panašiai. Čia dėl pernelyg didelio kapitalizavimo gali iškilti problemų. Ir dar vienas dalykas. Sąlygos. Buvo papildomų sąlygų klausimas iškeltas 96 pakeitime. Valstybių narių prašoma aktyviai įgyveninti ES taisyklės socialinėje srities veikatos ir saugumo srityje. Valstybė nari, pavyzdžiui, gal ilgus metus negavo tam tikros fondo paramos ir dabar staiga turi atitikti tuos e, reikalavimus. Tai irgi gali sukelti tam tikrų problemų. Tai yra tik vienas iš klausimų, kur reikės spręsti. Na ir dar vienas dalykas yra nuosavybės perdavimas. Buvo pasiūlyta išplėsti šią savoką apimant šeimos verslą. Ir tai būtų dalykas susijęs taip pat su diversifikavimu. Norėčiau priminti, kad šeimos verslas taip pat yra ir hermes gaminami prabangos produktai. Ir jeigu bus šio pobūdžio verslo perdavimas kitiems savininkams šitaip skatinamas, tai reiškia, kad ribų niekam nebėra. Iš čia gali iškilti daug sunkumų ir kviečiau Jūs apie tai dar kartą pamastyti. Madame la rapportrice. Pone pranešėja, žodis Jums. Merci, madame la prezidente. Uh, simplemente... Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti ponui Kristensen. Manau, kad glaudžiai bendradarbiausime, lygiai taip pat kaip ir su ponė Lambert ir kitais kolegomis, kurie to norės. Grįžtu prie to, ką minėjo komisija. Jūsų pastabos yra tikrai vertingos, atkreipsime jas dėmesį šviežiai apie tai pamastysime ir manau, kad šešėliniai pranešiai irgi įdėmiai pagalvos apie tai, ką mes čia išgirdome. Na, manau, kad tikrai į tai atsižvelgsime. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju, ponė pranešėja. Dabar turėčiau pasakyti, kad balsuosime dėl pakeitimų, kuriuos pristatėte rytoj. Atsiprašau, sako pirmininkė. Jūs mums pateiksite kompromisinius pakeitimus spalio 8-9 dieną, o paskui dėl jų balsuosime iš karto. Atsižvelgiant į tai, ką mes ten rasime ir ką atsižvelgiant tai, ką išgirdome šiandien. O balsuosime komitete spalio 28. Baigiame šios popietės darbus. Visiems ačiū už dalyvavimą. Ačiū visiems, o rytoj susitinkame visi turėdami balsavimo korteles 9 val. ryte. I hope she's not accepting.